Uh, Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, labas rytas. Labai ačiū, kad susirinkote taip anksti ryte. Po to, kai visą naktį žiūrėjote, klausėtės naujienų, galvojau, kad aš vienas būsiu šio komiteto posėdėje, taigi labai ačiū tiems, kurie atėjo. E, šiandieną kalbėsime labai svarbę temą e, - skurdas energetinis. Tačiau pirmiausiai nu, reikėtų patvirtinti darbo tvarkę. Jeigu niekas neturite pastabų, laikome, kad darbo tvarkė patvirtinta be pakeitimų. Nematau, kad kas nors prieštarautų tam. Rytoj E, ketvirtadienį pusę septintos bus svarstomi kiti klausimai. Taigi palaukite iki rytojaus e, kitų klausimų ir tuomet galėsite pateikti kokią tik norite informaciją. Mano e, pranešimai labai svarbus. Ryt 9 valandą balsuosime dėl kūrybinės pramonės. Labai svarbus tai klausimas ir tai yra mūsų iniciatyva. Mes e, su kultūros komitetu dalėmės e, atsakomybę už šį klausimą ir 10 valandą Paskui posėdis prasidės 9 val. bus balsavimas e, kartu su kultūros komitetu, o paskui liksime e, šitoje salėje 10 val. E, dirbsime toliau pagal mūsų darbo tvarkė, mūsų balsavimas vyks. Kolega Rubik. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti E, jums, pirmininkė e, Buzekai, už tai, kad e, kad jūs akcentavote tai, jog būtų pristatytas to grupės darbas. Prieš tris dienas susitikome su delegacija atitinkama telekomunikacijų specialistai lankėsi, taip pat maisto e, saugos e, specialistė viena ir e, vyko susitikimas parlamente. Ir tikrai mums labai svarbu ir įdomu susitikti, kalbėti su ekspertais. Ta norėjau aš Jums pasakyti. Labai gerai ar Mes turime svečių iš to ir šiandien. E, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Mes e, vakar tikrai labai e, rimtai padirbėjome, turėjome daug klausimų. Dėkoju Paul Rubik, kuris yra STO vadovas, STO grupės vadovas ir jisai surengė E, tą renginį. Strasbūrė lapkričio 11 dieną vyks Žemės ūkio Envy ITRE posėdis bendras, kalbėsime apie naująją ES miškų strategiją, jos įgyvendinimą. Tai labai svarbus klausimas, kolegos, nuo 19 iki 20.30 vyks tas posėdis Strasbūrė. Pirmadienį, lapkričio 21 dieną, nuo 19 iki 20.30. 20.30. Agri Envi įtirė ES miškų strategija. Svarbi tema. Trys komitetai dirbs kartu. Dabar mūsų seminaras. Kalbėsime apie skurdą energetikos srityje. Norėčiau pasveikinti visus, kurie atvyko į mūsų seminarą. Energetinės e, skurdas tampa vis aktualesnė problema Europoje. Pagal paskaičiavimus tarp 50 iki 125 milijonų žmonių Europos Sąjungoje. E, sunku net patikėti, kad skaičiai tokie e, yra atsidūrę ties energetinio skurdo riba. E, dėl, yra taip todėl, kad žmonės negauna daug pajamų, dėl to, kad energetikos kainos yra aukštos, yra daug įvairių priežasčių, bet e, reiškinys tas pats žmonės neturi pakankamai pinigų, kad galėtų susimokėti už energijos išteklius. Uh, tikimasi, kad perimės prie žemų e, CO2 emisijų e, sukurs tokią situaciją, kad dar daugiau žmonių atsidurs nepalankioje padėtyje, nes perinamai laikotarpiu sąnaudos gali išaukti. Mūsų komitetas e, darbe daug kartų bandė gilintis į šią problemą. Dar norėčiau priminti Jums, kad 2015 metais e, parlamentas prašė savo rezoliucijoje e, link energetikos sąjungos, e, prašė komisijos parengti komunikatą energetinio skurdo klausimu. Taip pat E, reikia, kad būtų parengtas veiksmų planas dėl to, kaip kovoti su šio reiškiniu. Dabar laukiame pasiūlymų iš komisijos ir norėtume žinoti, kokie yra galimi sprendimo keliai. E, energetinio efektyvumo direktyva, pastatų energetinio efektyvumo direktyva, pastatų direktyva, rinkos e, dizaino direktyvos peržiūra. E, penki teisės aktai bus peržiūrėti pateikti pasiūlymai komisijos e, po mėnesio mums. Šiame kontekste ir surengėme šį seminarą, ekspertai kalbės e, apie šią problemą iš akademinės perspektyvos, pristatys savo tyrimų išvadas, mūsų komitetas yra užsakęs tų, tuos tyrimus. Dabar konkretus dalykai. Pirmiausiai, dar norėčiau pasakyti, kad mūsų puslapyje interneto bus paskelbti pranešimai Paskui bus e, interneto parlamento puslapyje paskelbta santrauka šio seminaro. Ir norėčiau, kad kalbėtojai e, kalbėtų ne ilgiau kaip 15 minučių. E, pirmiausiai pasisakys Saska Petrova. Ji sėdi šalia manęs. Ji dirba Manchester universitete žmogaus geografijos srityje. E, Daktarė Petrova kalbės apie energetinio skurdo peizažą Europos Sąjungoje iš akademinių perspektyvų. Ji puikiai pasirengė šiam susitikimui. Ji mm, yra dėstytoja aplinkos švietimo ir vystimosi mokykloje, taip pat aplinkos saugus valdysenos e, padalinio vadovė Mančesterio universitete ji taip pat dirba e, miestų atsparumo e, srityje, dirba e, Mančesterio miesto institute, ne tik universitete. Ir jos darbas ir, yra gilintis į tai, kaip bendruomenės ir vietos žmonės nukenčia, kaip jos paveikia pereimas miestuose ir taip pat gimnas energetinio skurdo klausimus ir pažeidžiamumą. Prašom, žodis Jums. Dėkoju. Labas rytas visiems. Džiaugiuosi galėdama čia pasakyti. Ačiū organizatoriams už tai, kad pakvietė mane dalyvauti šiame seminare. Šis seminaras dar kartą pademonstruoja, kad energetinis skurdas pritraukia vis labiau dėmesio ES. Energetinis skurdas dabar atsirado pagrindinių sprendimus priimančių institucijų e, žodynė. Tai įtraukta taip pat į tam tikrus dokumentus susijusius su trečiojo energetikos paketu ir kitais dalykais. Aš bandysiu pateikti mokslinių tyrimų rezultatus susijusius su energetiniu skurdu Europoje. Savo pasisakymo pradžioj norėčiau pasakyti, kad energetinis skurdas suprantamas ir naudojamas skirtingai ES. Taigi tokie terminai kaip kūros skurdas, e, energetinė rizika ir kiti yra naudojami paaiškinti, kas yra energetinis skurdas. Daugiausia mokslinio darbo šią temą atlikta Junktinėje karalystėje, konkrečiai Brenda Borgman labai giliai ištyrinėjo šią problemą. Jis supranta tokį skurdą kaip nesugebėjimą namų ūkija apsišildyti namus tais atvejais, kai ūkio gyventojams tenka šiam tikslui išleisti daugiau kaip 10 procentų savo pajamų. Pastaruoju metu ekonomistas John Hills pateikė savo platų paaiškinimą, kaip ši apibrieštis turėtų būti suprantama. Jis parengė vadinamąjį aukštų kainų mažų pajamų apibrėžimą. Toliau srity, šioje srityje dirba ponas Buzarovskis, Nilsen Kok ir kiti mokslininkai. Ir mes visi drauge bandėme apibrėžti visuotinį energetinio skurdo apibrėžimą. Mes tengiamės ne tiek apibrėžti dabartinę padėtį, energetinio skurdo prasme, bet pakalbėti taip pat ir apie e, riziką ar priežastis, kurios įstumia namų ūkius į energetinį skurdą. O taip pat kalbėjome apie galimybę tiems namų būstams išeiti iš tos kategorijos. Taigi tai nėra statiška situacija, namų būstai gali patekti į šią kategoriją ir iš jos išeiti. Taigi Mūsų apibrieštis sako, kad tai yra situacija, kurioje atsiranda ir rizika, kuri gali pastumėti į energetinį skurdą, kitaip sakant, kad e, materialiai e, namų būstas negali savo leisti įpirkti tam tikrų energetinių paslaugų. Daug akademinio pasaulio atstovų yra argumentavę ir už, ir prieš europinę energetinio skurdo apibriežtį. Sakysime, tokie mokslininkai kaip Thompsonas ir kiti sako, kad bendra apibrieštis ES gali prisidėti prie politinio problemos matomumo ir jos pripažinimo Europoje ir gali išspręsti tam tikrą terminologinę sumaištį, nes, kaip sakiau, kartais mes energetinį skurdą suprantame kitaip. O žiūrint į dabartinę situaciją, tai prisidėtų prie politikos energijos, e, nutiesiant sąsajas tarp atskirų sričių - socialinės politikos, pramonės politikos, sveikatos politikos ir taip pat grinosios energetikos politikos, kai kalbama apie elektros ar dujų rinkas. Kiti kolegos e, pasisako prieš bendrą apibriešti, nes jų nuomonė tokia bendra apibrieštis gali nutrinti tam tikrą geografinę specifiką - socialinę, ekonominę specifiką ir regioninę specifiką ir aplinkybės, kurios egzistuoja Europos Sąjungoje. Pagrindinių varomųjų jėgų energetikos skurdo kilme supratimas yra labai svarbus. Ir mokslo tyrimai aiškiai išskiria tris veiksnius. Visų pirma, energetikos kainas, krintančias pajamas ir jų tarpusavio sąsają namų būstuose. Taigi turime trikampį, tradicinį politikos trikampį, e, rizikos trikampį. Tačiau pastaruoju metu e, kaip vienas iš svarbiausių principų pradėtas akcentuoti energetikos efektyvaus vartojimo principas. Ir tokiu būdu bandoma aprašyti, kas prisideda prie energetinio skurdo e, pastatų neefektyvumo prasme. Taigi, e, įplaukų kainų ir energetikos e, efektyvaus vartojimo susikirtimas veda prie e, materialiojo skurdo. Taigi eina kalba daugiau apie tą materialų į skurdą, o ne apie pajamas. Taigi šeimas su šeimais, pensininkai, neįgalieji šia prasme yra labiau linkę patirti energetinį skurdą. Prie skurdo prisideda taip pat e, negalėjimas pereiti prie kitų energijos paslaugų teikėjų. Tai yra platesnės neligybės rezultatas Tai taip pat susiję su a, e, a, e, nuo, a, e, būsto nuomos sąlygomis. Mes žinome, kad nuomojami būstai patiria didesnę riziką patirti energetinį skurdą. Kadangi neturime bendros apibriešties, kas yra energetinis skurdas ES, labai sunku kiepi, kiekybiškai įvertinti energetinio skurdo apimtis sąjungoje. Mokslininkai dažnai naudojasi Eurostat statistika, visų pirma, statistika susijusią su e, darbo, sa, e, sa, e, su gyvenimo sąlygomis ir pajamomis, vadinamoji silk statistika. Ir čia priklauso nuo to, kokius kintamuosius mokslininkai naudoja, gauname skirtingus skaičius. Taigi, kai pažvelgsime į e, tuos skaičius, e, jie varijuoja nuo 50 milijonų iki 150 milijonų. Energetinė atskirtis ES e, mokslo literatūroje yra aiškiai fiksuota. Mes matome, kad būtent rytų ir pietų Europos valstybėse energetinio skurdo tikimybė yra pati didžiausia. Ir jūs tai matote e, šiame grafike, šiame paveikslėlyje. Įvairūs rodikliai rodo, kad energetikos skurdo lygiai aukščiausi Bulgarijoje, Kipre ir Rumunijoje. To priežastys skirtingos. Keletas akademinių straipsnių pabrėžia, kad e, energetikos skurdo aukštas lygis po komunistinėse šalise yra susijęs su e, nacionaliniu energetikos rinkų liberalizavimu. Mano kolegos Buzarovskį ir Tirado Herero savo tyrimę parodo, kad e, kainos Lenkijoje pakilo 69 procentais, Vengrijoje ir e, daugiau kaip 20 procentų Lenkijoje. Kitose valstybėse narėse dėl to, kad nėra efektyvių šildymo sistemų ir dėl to, kad būstas yra prastos kokybės, taip pat patiria tą pačią problemą. kai kuriuose valstybėse narėse e, žmonėms sunku taip pat ir vėsinti savo namus karštuoju laikotarpiu. Taigi, pagal atliktus tyrimus aštuoniuose valstybėse narėse esančiose netoli nuo viduržėmio jūros žmonės susiduria su didelė problema siekdami išlaikyti normalią temperatūrą savo namuose karštuoju laikotarpiu. Energy... E, poslinkiai energetikos politikoje yra vienas iš svarbiausių veiksnių skatinančių energetikos skurdą. E, tie pokyčiai susijęs su energetikos sistemų dekarbonizavimu. Ir tai labiausiai paliečia mažų pajamų šeimas. Eina kalba apie investicijas į saulės ir vėjo energetiką, o tai neigiamai atsiliepia tų gyventojų sąskaitoms, šildymo sąskaitoms. Yra daug studijų, kurios demonstruoja, kad toks perėjimas prie naujų e, e, elektros šaltinių daro neigiamą poveikį tokiems ūkiams. Savame suprantama, kad uh, ūkiai, kuriuose pajamos yra aukštesnės, sunaudoja daugiau energijos negu tie, kuriuose e, pajamos mažesnės. Ir todėl e, socialinė sistema ne visada gali išspręsti neligybės klausimą. Taip pat manoma, kad pereimas prie mažiau anglies naudojančios energetikos galėtų būti sažingesnis, jeigu būtų panaudojamos mokestinės sistemos, o ne e, tam tikrų rušių kūro apmokestinimas. Savo pasisakymo pabaigoje norėčiau pasakyti, kad esu parengusi literatūros sąrašą, kuris leis tiems, kurie domisi šią temą, gauti daugiau informacijos. Paminėsiu taip pat projektą susijusi su energetiniu skurdu, kai kuriuose iš labiausiai nukentėjusių valstybių rytų Europoje. Tai kalbu apie Vengriją, Čekiją ir Lenkiją. Dirbame trijuose miestuose. E, analizuojame padėtį šimtuose namų ūkių ir paskelbsime savo studijos rezultatus. Dėkui. Labai įdomu buvo išklausyti pranešimo. Toliau kitas kalbės Benjaminas Greiner, e, mokslinis tyrėjas vadinamame Oko institut Berlyne. Jis yra mm, mokslininkas, kuris daugiausia domisi e, tvarių vystimusi. Jis turi sukaupęs labai daug politikos, ekonomikos, e, klimato kaitos ekonomikos žinių, prisitaikymo, tarptautinių poslinkių ir pereimo prie naujos kartos technologijų žinių. Tad jis nuo 2014 metų dirbo OKIO institute Berlyne. Daugiausia dirbo su dizaino, vertinimo, stebėjimo, vertinimo klausimais tiek Vokietijos federalinių, tiek Europos lygių. Žodis jums. Labas rytas, Ponios ir ponai, man didelė garbė kalbėti čia parlamente. Ačiū organizatoriams, kad mane pasikvietėt. Aš pakomentuosiu e, tyrimo rezultatus. Tyrimą užsakė praeisiais metais ITRE komitetas apie energetinį skurdą keliuose valstybėse narėse, e, strategiją, kaip su tuo kovoti ir būtent e, kokias tendencijas matom. Tad tokios temos mano paminėtos. Mes atlikom tyrimą, e, stengiamės rinkti duomenis, kurie susiję su energetiniu skurdu, nustatyti tam tikras tendencijas, ne tai, kad čia mes hipotezėmis operavom, bet tiesiog norėjom susidaryti pirminį vaizdą. Tad mes rinkom prieinamus duomenis iš įvairiausių viešų tyrimų, ir kartu rengiam e, interviu su, su asmenim valstybėse narėse. Energetinis skurdas reiškiasi visoje Europoje, tą jau minėjo daktarė Petrova, aš čia ne, nesileisiu į detalės, bet manot, kad, matot, kad šita problema e, yra ne vien tik tai e, aukšto ar aukšto didelių ar tik mažų pajamų valstybėse, pietų ar šiaurės valstybėse, visur. Mes atrinkom e, konkrečius atvejus, tiesiog pasiremėm e, tokiom ašim e, šiaurė pietus, didelių pajamų, mažų pajamų ir kartu įvertinom kelias valstybės narės prieš plėtrą ir po 2004 metų. Kokius faktus nustatėm? Kad energetikos kainos didėja visose valstybėse narėse ir tai gali būti e, problemos e, tiesiog e, priežastis ir ateityje. Ir tai daugelį valstybių narių apie tai kalbama, pripažįstama šitas reiškinys ir čia tai siejama su bendraja socialinė politika. Bet čia vėlgi politikos apibrieštis nevienodus ir pasiekti rezultatai įvairuoja. Na, nu, dabar šiek tiek e, detalių apie tirtas e, valstybės. Airija yra gana didelių pajamų valstybė, tačiau e, ji kenčia nuo energetinių skurdo, 52 procentai e, e, namų ūkių iš pačių e, skurdžiausių paveikti. Ir dėl to, kad pastatų kokybė yra nekokia ir airija iš tikrųjų labai daug sunaudoja šildymo, didelis šildymo poreikis ir daug dienų per metus reikia šildyti namus. Ir čia yra, e, mes siūlom tokias politikas - pagerinti tiesiog pastatų kokybę, padaryti juos e, energetiškai efektyvesnius ir kartu numatom kitą priemonę e, finansavimo tam tikras priemonės, tai yra tam tikras dotacijas ir panašiai. Dabar daugelis žmonių Airijoje naudoja naftą ar mazutą šildymui bet ta rinka nereglamentuojama. Ir kartu numatom, numatomos mazuto taupimo programos tam, kad toliau tyriam Prancūziją. Čia energetik, nes skurdas įdomiai apibrėžiamas Prancūzijoje, čia irgi 10 procentų pajamų energijai skiriama, bet galėjimas apsirūpinti energiją yra įvardytas kaip e, svarbiausia teisė Prancūzijoje. Tad e, energet, energiją privalu teikti žmonėms, net ir kurie nemo, negali susimokėti e, sąskaitų žie, žiemą, nepaisant, tai yra jų teisė. Na ir Čia dabar yra Prancūzijoje politikos tam tikros e, schemos, e, kuriomis e, remia, remiami skurdus namų ūkiai ir tai pasiteisino šitą sistemą. Bet, bet ir dabar pagal tas įvairias schemas 50 tūkstančių pastatų buvo renovuoti, tačiau yra kitų problemų. Bulgarija daktarė Petrova paminėjo, kad toji valstybė vidurio rytų Europos valstybių, kuri labiausia kenčia nuo energetinio skundo, uh, kadangi pastatai jau pasemne ir apskaitai 50 procentų visų gyventojų yra, gyvena skurdo sąlygomis, mirtingumas, e, ankstyvas mirtingumas didelis. Kita problema yra duomenų ne, nebuvimas apie pastatus ir apie išteklius. Todėl Bulgarijoje yra socialinė politika, kuri apima šildymo, uh, klausimą. Ir čia pagal tą politiką skiriamos lėšos tam, kad gyventojai galėtų apšildyti bent jau vieną kambarį per e, žiemos laikotarpį, bet tai neįsprendžia visų energetinio skurdo problemų. Ir galiausia jungtinė karalystė, diskusijos apie energetinį skurdą jau ilgiausia vyksta visoje Europoje. E, Ir čia e, naudojama labai tokia sofistikuota metodologija, tiesiog e, skiriamas dėmesys, e, tai yra operuojama hipotetiškais šildymo kaštais ir po to pajamų lygių. Ir, ir Bet vėlgi žmonės dažnai taupo tam, kad mažiau reikėtų mokėti už šildymą, bet jie kenčia žiemą. Be to, e, energetikos politika įgyvendinama atskirų Junktinės karalystės valstybių, Velso, Škotijos ir kitų e, lygių yra taikomi tam tikri vadinamieji socialiniai tarifai e, už e, energetikos kainas. Ir e, dabar sistema decentralizuota ir dar daugiau galių energetikos srityje bus suteikiama atskiroms valstybėms 2017 metais. Dabar mes taip žiūrėjom į socialinę politiką. Pirmiausia, mes norėjom apibriežti, kas yra tie, kurie kenčia nuo kūro, e, kūro nebuvimo, nuo kūro skurdo. Toliau nustatėm tokius ir po to trečias žingsnis tai įgyvendinimas. Tai yra, e, kaip būtų galima padėti tokiems žmonėms įvertinant taikomas politikas. Ir dabar susidūrėm su tokiais išbandymais. Pirmiausia, kaip apibriežti energetinį skurdą. E, apibrėžiant jį pagal e, kaštus, tai yra paprasta. Tiesiog klausim žmonėm, žmonių, kiek procentų pajamų jie išleidžia šildymui. Bet yra problemų E, Jungtinėje karalystėje, Ispanijoje, kur žmonės tiesiog užsuka radiatorių kranelius ir, ir, ir tiesiog ne, ne, nešildo. Toliau kitas, e, e, kitas tiesiog rodiklis tai um, mažos pajamos ir dideli šildymo kaštai. Čia jau uh, sudėti toks uh, detalesnis uh, tiesiog metodas, bet uh, vėlgi uh, sakykime, jungtinėje karalystėje labai daug e, renkama duomenų, bet vis dėlto labai sunku įvertinti šitą rodiklį. Ir toliau dar trečias žingsnis e, - tiesiog įtraukti e, tas dotacijas, subsidijas skir, skir, skiriamas gyventojams už šildymą, jų įtraukimas į socialinę politiką. Tad vėlgi į tai reikia atsižvelgti formuojant politiką. Ir tai yra labai svarbu, nes e, mažos pajamos ar neveiksmingi pastatai energetinė prasme nebūtinai to lygu energetiniam skurdui. Dabar ar čia mes kalbam daugiau apie būtent e, e, reiškinį kairiai pusiai ar dešiniai pusiai. Na, nu, o dabar tas antras žingsnis - nustatymas žmonių, kurie kenčia nuo kur, kūro skurdo. E, daktarė Petrova minėjo, kad e, mažiau negu šiaip jau ketvirtadalis skirtų lėšų žmonėms pasiekia iš tikrųjų e, tų lėšų žmonėms, kuriems jų reikia. Ir todėl tokiu pagrindu labai sudėtinga formuoti politiką net ir tie, kas gauna e, išmokas Junktinėje karalystėje, jau pra, tai jie visiems prašo kompensacijų už kūrą. Dabar Prancūzijoje. Tai ten tokie žmonės, kurie kenčia nuo skurdo veiksmingiau, e, buvo apibriežti dėl įvairių priežasčių. Na ir dabar čia toje matricoje parodyti tų sunkumų padariniai. Kaip jau sakiau, buvo atliktas tyrimas, bet e, svarbiausios problemos yra tokios. Matot, žalia spalva pažymėtus langelius, tai reiškia, kad e, energetinis skurdas e, tiesiog yra politikos e, klausimas, bet e, vėlgi nustatant konkrečiai, sakykime, gyventojus, kurie kenčia nuo kūro skurdo ir kitas problemas, darosi vis sunkiau dėl įvairių priežasčių. Daugelis šalių tiesiog ne, joms nepavyksta panaikinti to kur, energetinio skurdo problemų, tokių kaip mažų pajamų, sakykime, ar neveiksmingų energetinė prasme pastatų. Jungtinėje karalystėje, tiksliau Prancūzijoje 300 milijonų eurų e, buvo išmokėta, bet e, vėlgi ne visos tos lėšos pasiekia tuos, e, kam jų reikia. Toliau, socialiniai vadinamieji elektros ir energijos tarifai, Ispanijoje pavyzdžiui, tai vėlgi jais negalima išspręsti problemos priežasčių. Čia ir Graikija paminėtina. Na, buvo daromas spaudimas energetikos teikėjams, kad šie mažintų tarifus, bet tada energetikos teikėjams teko susimokėti savo pačių sąskaitas ir tikrai labai sunkiai jiems tai sekėsi. Toliau kitas dalykas e, - būtent pastatų renovavimas. Tokių priemonių buvo imtasi Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje. Tai gera priemonė, kadangi ją e, bandoma išspręsti energetinio skurdo mm, priežastį. Ir pagal e, šiaip jau apklausas pasirodė, kad dauguma Prancūzijoje apklaustų žmonių pasakė, kad ta priemonė davė rezultatą, kad jie daugiau uh, nebekenčia nuo šalčio žiemą ir čia galima palyginti padėtį su Bulgarija. Bet tai vienintelis sprendimas, kuris pasiteisina ilgainiui. Toliau, e, ta mm, energetinė prasme prasti pastatai tai nebūtinai e, to lygu e, kūro ar energetiniam skurdui. Čia kalbam vėl apie skirtingą kitokią problemą. Ir galiausia, mm, tokios dotacijos e, mažų pajamų namų e, būstams Italija, Bulgarija. Dabar e, kuo pranaši šita priemonė, kad administracinė našta nedidelė, bet kita vertus vėlgi čia mm, veiksmingai tikrai nesprendžiamas energetinio skurdo klausimas ir čia reikia vėl įvertinti politikos veiksmingumą. O dabar tiek daug nuo e, energetinio skurdo kenčiančių žmonių, e, kaip pavyzdžiui yra Bulgarijoje, tai Tai vėlgi dotacijomis klausimo ne, ne visada išspręsi. Toliau, kokie išbandymai tenka valstybėms narėms apskritai, būtent, e, kad reikia pasirūpinti duomenimis ir kitais dalykais. Ir dabar paskutinė skaidrė, jau aš virš jų suteiktą laiką. Kaip galėtume padėti ES lygių? Ar čia iš tikrųjų uh, naudinga kalb... tai yra turėti tokią savogą energetinio skundo ES lygių. Trūksta pirmiausia duomenų. Būtų galima e, sustiprinti dabartinius e, forumus, kaip, sakykime, piliečių forumą, kuri, kuriame svarstomos energetinio skurdo problemos Aišku, subsidiarumo principo reikia laikytis, bet to prieš tai buvo paminėti Europos minimalų standartai, kurie būtų numatomi pastatų energetiniam efektyvumui. Labai ačiū, kad klausėtės mane ir dabar laukiu diskusijų šią temą. Labai Jums ačiū iš pasisakymą. Trečiasis pasakys ponas Serhijo Ugartė kuris yra valdantis direktorius SQ Consult įmonėje. Jisai 25 metus jau e, dirba konsultavimo srityje, energetikos, klimato kaitos, tvarumo politikos srityje, tiek Europoje, tiek kitose kontinentuose. Turi daug privačių ir e, viešųjų klientų. Jis yra sukaupęs daug patirties energetikos veiksmingumo E, žemų CO2 emisijų strategijos, strategijos srityje, taip pat elektros sektoriaus reformų, e, būsimų energetikos poreikių srityje. E, taip pat jis gilinasi į elektros dizaino klausimus, elektros sektoriaus ateitį Europos Sąjungoje ir į kovą su energetiniu nepriktekliumi arba skurdu. Galbūt bus galima jūsų e, pasiūlymus atsižvelgti, traukti juos, taigi prašom. Esame pasirengę jūsų išklausyti. Labas rytas, aš esu uh, labai laimingas, kad galiu pristatyti jums šio komi e, šiam komitetui savo tyrimo išvadas. Tai yra tyrimas apie mažų pajamų namų ūkius. Su kolegomis institute sudirbome ir žiūrėjome į socialinę politiką ir apskritai ES politiką. Šis tyrimas taip pat yra susijęs su žiniomis bei tyrimais, kuriuos atliko tokie e, žinomi mokslininkai e, Europoje kaip daktarė Petrova. Ir e, kalbu apie energetinį skurdą ir apie rizikos analizę. Mes taip pat rėmėmės jų išvadomis. Energetinis skurdas E, e, jis apibrėž, žinome, kad daug žmonių kenčia nuo jo ir žinome, kad priežasys ne tik žemos pajamos, taip pat ir energijos kiekis, kurį naudoja namų ūkis. Jeigu ne, efektyv, neefektyvus energetinių požiūrių namas yra, tai daugiau išteklių reikia. Be to, gyventojai gali neturėti daug pajamų atitinkamame name ar būte ir jų sąskaitos yra didelės. Dėl to energetikos efektyvumas tampa labai svarbiu kintamuoju energetinio skurdo lygtyje. Mes taip pat turime kalbėti apie energetinį efektyvumą, kad būtų galima sumažinti tą kainą, kurią e, moka žemų pajamų namų ūkiai už išteklius. E, ne tik apibriežti socialinę politiką e, dėl kurios bus toliau mokamos subsidijos, kad žmonės galėtų išgyventi žiemą ir užsitikrintų minimalų komfortą. Uh, E, akcentas energetinis efektyvumas tokiems namų ūkiams. Tai koks būtų poveikis energetinio efektyvumo tokiems namų ūkiams? Pirmiausia, poveikis visiems e, aktualus, e, aplinkosaugos, bet tai nėra pats svarbiausias poveikis tai žmonių grupiai. Svarbiausias rezultatas yra socialinis ir ekonominis poveikis ne tik e, mažinti emisijas galime, bet taip pat galime padėti žmonėms e, užtikrinti geresnę sveikatos būklę. Ir tai yra svarbu valstybėms, vyriausybėms. Mes galime padėti žmonėms e, sukurti daugiau įsidarbinimo galimybių, užtikrinti didesnį konkurencingumą. Pavyzdžiui, vaikai turės geresnės sąlygas mokytis. Yra daug socialinių teigiamų dalykų. Uh, kurie yra susijęs su energetikos efektyvumu. E, Saskaitos mokėjimas, nemokėjimas, tai susijęs su socialinė politika, bet socialinė nauda energetinio efektyvumo namų ūkiams yra labai svarbi. Ir E, verta į tai gilintis. Mes keliame klausimą, kokios yra kliūtis energetiniam efektyvumui, jeigu e, visiškai yra akivai, akivaizdi nauda. Kodėl tiek daug yra e, žemo energetinio efektyvumo namų? Yra kliūtis informacinės dažnai, pavyzdžiui, žmonės nežino informacijos dažnai, kaip taupyti energetikos išteklius. Kartais informacija, kuri teikiama neskirta specialiems poreikiams. Taip pat matome, kad yra ryšys tarp e, žemesnio informatumo lygmens ir žemesnių pajamų. Ir tai tik apsunkina uh, E, padėtį, e, bet negalima visko generalizuoti. E, negalima sakyti, kad žmonės negali apmokėti sąskaitų dėl to, kad pastatas nėra izoliuotas. Trečia problema yra menkos galimybės skolintis, gauti kapitalo. Kartais e, namūkiai norėtų užtikrinti didesnį efektyvumą, bet jie neturi lėšų investuoti. Žino, kad e, ilgalaikė perspektyva galėtų sutaupyti, bet jie negali pasiskolinti. Jų e, kredito reitingas yra gana žemas ir dėl to jie negali gauti paskolų. Ir trečia problema yra e, kliūtis susijusi su skirtingomis paskatomis, kitaip tariant, šeimininko ir savininko ir nuomininko dilema. Kas apmoka už ką, ar savininkas, ar nuomininkas už tam tikrus dalykus? Nuomininkas gali sakyti, kodėl man reikia tą daryti nes nuo to padidėtų tik tai e, turto vertė, bet jis man nepriklauso. E, pasižiūrėkime dabar į politikos priemonės. Kalbėjome apie kliūtis, tai kokios politinės priemonės leidžia kovoti su kliūtimis. Mes sugrupavome jas į tris e, grupės. E, bendros politikos priemonės energetinio efektyvumo sityje, toliau žemų namų ūkių, žem, žemų pajamų namų ūkiams skiriamos priemonės ir socialinė politika. Socialinė politika e, gali padėti mažinti energetinį skurdą, nes tai susijęs su apmokėjimu sąskaitų. Politikos priemonės taip pat e, skirtos spręsti energetinio efektyvumo problemams, bet dažnai nepasiekiamas segmentas tų mažų pajamų žmonių, dažnai nepasiekia priemonės. Ir E, tokios priemonės tikrai galėtų būti naudingos. E, bet tokios politikos priemonės egzistuoja Europos Sąjungoje, daug kur iš vis, kai kuriuose valstybėse narėse beveik nieko nėra. Ir dar galima pasakyti, kad apie 25-50 e, milijonų namų ūkių gali atsidurti ties energetinio skurdo riba. E, kai kur sėkmingos priemonės yra įgyvendintos sprendžiant šią problemą ir investuojama nuo 250 tūkstančių iki 50 tūkstančių e, eurų namų ūkiai, kad būtų galima užtikrinti didesnį efektyvumą bet tai yra toks apibendrintas vertinimas mm, pagal iš duomenų, kuriuos mes turėjome. 55-110 milijardų eurų tiek investicijų reikėtų, kad būtų galima išspręsti energetinio efektyvumo problemas namų ūkiuose. Tai yra bendras toks skaičius. Mes taip pat E, turime galvoti, kad siekiame ir energetikos sąjungos tikslų. Kokios būtų rekomendacijos? Šešios rekomendacijos ir konkretus pasiūlymai. Pirmiausiai, pirmoji rekomendacija. Daktarė Petrova kalbėjo apie tai, kad diskusijos e, apie energetinį e, skurdą prasidėjo prieš porą dešimtmečių, pirmiausia, Junktinė karalystėje, paskui ir plačiau pradėta apie tai kalbėti, net ir visoje ES apie tai dabar kalbama. Tačiau nėra bendro apibrėžimo šio reiškinio ES lygmenių ir nėra apibriežti ES lygmenių pažeidžiami klientai. E, tai yra gerai ir blogai. Mūsų išvada būtų tokia, vis tik geriau būtų turėti bendrą apibriežtį. Reikėtų atsižvelgti į skirtingą realybę geografiniuose regionuose ir valstybės narės galėtų e, pačios paskui e, apibriežti tiksliau pagal savo e, aplinkybės apibrė, apibriežti, išbaigti, bet reikia vis tik tai kažkokio bendro pagrindą, Europos direktyvos galėtų tiksliau e, numatyti, ką reikia daryti ir ko nedaryti, sprendžiant energetinio kurdo problemą. Energetinio efektyvumo direktyva, e, pastatų energetinio efektyvumo direktyva galėtų peržiūrimas tos direktyvos ir galėtų jos pasiūlyti e, apibrėžimą bendrą. Antra rekomendacija. Mes minėjome socialinę naudą, bet reikia taip pat išspręsti ir energetinio efektyvumo žemų pajamų ūkiuose problemą, jeigu mes tikrai norime pasiekti 30 ir 50 metų klimato tikslų. 36 CO2 emisijų procentai susidaro namų ūkių sektoriuje. Ir jeigu mes norime pasiekti klimato tikslus numatytus. Visi namų ūkiai, ar jie būtų neturtingi, turtingi, žemų, normalių pajamų, turi užtikrinti ateityje energeti, užsitikrinti energetinį efektyvumą. Ir tai reiškia, kad namų ūkiai turėtų taupiai naudoti energetikos išteklius. Ir tokiu būdu atsiranda poreikis spręsti problemą iš kitos pozicijos, ne tik socialinės. Tai yra ES klimato politikos e, pozicijų. Ir ką mes rekomenduojame? E, kaip minėjau, e, direktyvos dvi energetinio efektyvumo ir pastatų energetinio efektyvumo direktyvos yra dabar peržiūrimas. Ir valstybės narės turėtų nustatyti visus segmentus namūkių, gilintis ypač į žemų pajamų namūkių problemas ir siekti tikrinti pastarosiuose energetinį efektyvumą. Energetinio efektyvumo direktyva taip pat turėtų reikalauti valstybių narių e, numatyti tam tikrus tarpinius tikslus, pirmiausiai pažeidžiamoms grupėms, kaip kad žemų pajamų namų ūkiai. Toliau pastatų energetinio efektyvumo direktyva turėtų sugriežtinti reikalavimus dėl minimalaus efektyvumo energetinio. Trečioji rekomendacija iš šešių. Energetinio efektyvumo politikos priemonės, priemonės rengiamas turėtų konkrečiai remti socialinę naudą, ar kalbėti apie socialinę naudą. Reikėtų aiškiai kalbėti apie tai, kad tokios priemonės ne tik tai svarbios klimato, e, kovos su klimato kaita požiūriu, bet kad tai bus ir naudinga socialinė prasme. Ir reikia e, siekti, kad e, nesusidarytų neigiamas poveikis, kai bus vartojama mažiau energetikos vieniems būtiniems dalykams ir daugiau kitiems Reikia siekti užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę. Toliau mūsų rekomendacijos. E, minėtos dvi direktyvos, taip pat ženklimo direktyvos turėtų numatyti reikalavimus valstybėms narėms atsižvelgti į e, naudą energetinio efektyvumo švietimo ir mokymo srityje. Ir Europoje vis daugiau atsiranda tokių dalykų, kai šalis mokosi vienos iš kitų ir tai yra labai gerai. Kita rekomendacija - politikos priemonės turi apimti priemonės, kurios skirtos kliūtims e, pašalinti pažeidžiamų namų ūkių ir žemų pajamų namų ūkių e, energetinio efektyvumo, pastatų energetinio efektyvumo dire, direktyvas e, turėtų apie tai kalbėti savo preambulėse ir kreiptis į valstybės nares, raginti jas imtis tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, mažinti nuomos kainas pastatuose, kurių yra e, mažesnis efektyvumas, e, taip pat siekti daugiau renovuoti namų. Žinome, kad Utrechte yra įgyvendęs projektas, kur, e, kurio metu buvo renovuota, e, renovuota daug senų pokarinių pastatų. energetinio efektyvumo e, direktyva turėtų taip pat reikalauti pagerinti gyvenimo sąlygas. Taip pat valstybės narės yra tos, E, tie subjektai, kurie galėtų geriausiai pasirinkti politikos priemonės konkrečias. Ir reikia nepamiršti struktūrinės politikos, ne tik siaurų programų. Tokios e, programos struktūrinės egzistuoja Junktinėse valstijose ir Naujoje Zelandijoje. Europos Sąjungoje e, buvo e, taip pat į kai kur įgyvendamos tokios priemonės, Benžeminas apie tai kalbėjo. E, Airijoje, pavyzdžiui, Škotijoje ir Vokietijoje. Ir matome tam tikrus elementus, kurie rodo, kad e, politikos priemonės skirtos žemų pajamų namų ūkiams gali būti teigiamos, nešti teigiamų rezultatų. Toliau, auditas, e, energetinis auditas, nemokamas, žinoma, turėtų nustatyti, kaip, ką galima pagerinti namų ūkiuose. Toliau padėti renovuoti pastatus, pagerinti prieigą prie finansinių išteklių, e, pavyzdžiui, numatant e, nemok dotacijas arba dalines dotacijas, kad būtų galima renovuoti namus ir pirmiausia reikėtų uh, izoliuoti namus, ne tik pakeisti šaldytuvus. Nes prietais sukeitimas e, kartais užtemdo galimybės, ką nors geriau padaryti. Ir jau baigsiu, sako kalbėtojas, e, valstybės narės turėtų pasinaudoti e, infrastruktūros lėšomis iš kitų sektorių kurie yra susijęs su energetikos efektyvumu. Kalbu apie investicijų fondą, socialinį fondą, regionės plėtros fondą. Tie fondai taip pat turėtų būti naudojami e, finansuoti energetikos efektyvumo priemonėms. Ačiū. Dėkoju už jūsų pasakymą ir pristatymą. Pereiname dabar prie diskusijos, prie klausimų ir atsakymų. Visų pirma, e, norėčiau paklausti koordinatorių ar jų pavaduotojų, ar jie norėtų pasakyti. Daug jų nematau. E, socialdemokratų frakcijos vardu pirmoji gali pasakyti ponė Griffin. Dėkoju Ježai, ačiū už pasisakymus. Šia prasme mūsų komitete nieko įtikinėti nereikia esame parengę labai gerą pranešimą, susijusi taip pat ir su vartotojų reikalais. Jūs taip pat žinote, kad kolegos Solidada ir Danas mes savo frakcijoje esame paruošę atitinkamą deklaraciją, memorandumą. Aš esu iš e, Anglijos e, šiaurės vakarų Ir e, mes jame kalbėjome apie tokias problemas kaip e, šildymas e, ir sugebėjimas tai derinti su pakankamu pragyvenimo lygiu, bet taip pat yra kolegų iš Maltos ir kitur, kurie aiškiai sako, kad yra, jų šalise yra problema ir su vėsinimu. Visas rekomendacijas, kurias išgirdome per paskutinį pasisakymą, iš tiesų atspindi e, visą mąstymą ir e, visą teisės sąrangą, apie kurią mes kalbame. Taigi, kad vartotojai automatiškai būtų informuojami apie pigiausias tarifus, kad nepasiduotų agresyviai rinkotirai. E, mes žinome, kad 3 e, e, milijonai namų pagal mūsų paskaičiavimus gali būti renovuoti, 7 milijonai žmonių pakelti iš energetinio skurdo. Taigi labai dažnai mes matome problemas toje pačioje gatvėje susijusias su nuomininkų ir nuomotojų problemomis. E, reikia užtikrinti, kad nuomininkams netektų e, prisidėti savo kapitalu 20, COP22 Marakeše iš tikrųjų kalba ne vien tik tai apie socialinius sprendimus, bet taip pat ir apie klimato kaitą ir taip toliau. Žinote, kad komisija steigia energetinę observatoriją, kuri pradės veikti 2017 metais. Mums reikia geros statistikos. Jūs minėjote, kad statistika yra fragmentuota, E, kovojant su e, energetikos skurdu turime dirbti kolektyviai, remdamiesi gerais duomenimis. E, komisijai labai aiškiai sakome, reikia geriau keistis pažangiausią praktiką, jeigu išgirsime, kas daroma Škotijoje, Vokietijoje, kituose regionuose. Tai jeigu užtikrinsime, kad Bulgarija, Rumunija apie tai sužinos, tai e, prisidės prie problemos e, sprendimo. Bet tai yra komisijos prerogatyva, mes ją raginame taip daryti. Mes turime užtikrinti, kad valstybės narės bus informuotas. Aš žinau situaciją, aš atstovauju moterims, kurios kiekvieną mėnesį su baime laukia energetikos sąskaitos. Jėžiai mes turime užtikrinti, kad e, nebus išjungta elektra ar šildymas e, lengvai pažeidžiamiems e, žmonėms. Atsir frakcijos vardu, e, ponas Henker. Dėkui. Taip, aš sutinku su daugeliu iš to, kas pasakyta, bet turiu ir tam tikrų problemų dėl jūsų požiūrio. Ne visi čia yra vienodai galvojantys galvojame, kas atsako už kylančias e, energijos kainas, e, dabar pergyvena dėl poveikio skurdiesiems gyventojams. Šias sąsajas reikia geriau suprasti, apie tai nieko šį rytą negirdėjau. Reikia taip pat pasakyti, kad labai gaila, kad turime žmonių, kurie negali sau leisti e, pirkti e, energijos. Bet e, tuo pat metu pripažinkime, kad yra žmonių, kurie negali sau leisti nusipirkti maisto ar būsto ar aprangos. Ar tai reiškia, kad dabar mums reikia ir tose srityse tam tikrų programų. Turime socialinę politiką, kuri leidžia kovoti su skurdu, tai yra gerai, turime aplinkos politiką, kuri leidžia kovoti su klimato kaita, turime energetikos politiką, bet jeigu dabar pradėsime sudėti į vieną krūvą socialinę politiką, energetikos politiką ir taip toliau, tai e, reikštų labai drastišką valstybės įsikišimą ir keistą įsikišimą. Tad nesu įsitikinęs, kad būtent taip reikia šią problemą spręsti. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Termes. Dėkoju, Ježi. Mano pirma mintis būtų tokia. Skurdas yra skurdas. Taigi Europoje turime e, bjaurę problemą. Labai prastai sustvarkėme su Lehman Brothers krize. Ir tai reiškia, kad žmonės, kurie anksčiau neskurdo, dabar pradėjo skurti. Taigi matykime platesnį kontekstą. O paskui turime konkretų energetinio skurdo klausimą. Ir čia aš matau dvi sritis. Pirmoji, tai e, e konkreti specifinė po sovietinių valstybių situacija tai e, energetikos neefektyvumo kultūra sudėta drauge su pripratimu prie subsidijuotų kainų. Ir todėl aš manau, kad vis pirma mums reikia bendros apibriešties, taip pat reikia užtikrinti, kad ekologiniai būstai nėra e, būstai, kurie kenčia nuo energijos skurdo. Kitas dalykas e, susijęs su energetikos veiksmingumo politikos formavimu. Visų pirma, Europoje ji buvo formuojama atsižvelgiant į vidutinės pajamas gaunančius būstus, būstus, kuriuose yra internetas ir kurie turi mm, e, laisvų pinigų. Taigi, kalbant apie renovavimą, reikia galvoti, kaip e, užtikrinti galimybę pasiskolinti, kaip padaryti, kad e, ta paskola būtų prieinama taip pat ir žmonėms be universiteto laipsnio. Norėčiau iš Europos vieno ar dviejų dalykų pirma, energetiškai išmaningoje Europoje aš norėčiau matyti programą, kuri suburtų į vieną krūvą geriausius ekspertus, kurie galėtų e, suformuluoti energetikos politiką skurdžiausiams būstams. Ir antra, norėčiau matyti, kad e, struktūriniai fondai, Junkerio fondas ir kiti fondai daugiau investuotų rytų Europoje, nes ten, kaip aš sakiau, e, yra specifinė problema, jie turi pasivyti kitas šalis, taigi ten reikia daugiau struktūrinių fondų, junkerio investicijų plano ir tai socialinių fondų lėšų, kad e, Rytų Europa savo pastatų fondą atnaujintų, o tai reikštų ir geresnį, gal, geresnį galimybę skolintis e, e, energetiškai skurstantis. Na ir kitas dalykas, veiksmingai veikiantis elektros prietaisai yra vienas iš veiksmingiausių būdų šią problemą spręsti. Džiaugiuosi, kad eko etiketės e, dokumentai prisidės prie to, kad elektros energijos suvartojimas e, elektrinėse varikliuose ir taip toliau e, drastiškai sumažės. GUE frakcijos koordinatorius, ponas Sigeniotis, Silkiotis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėč... Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, mūsų svečiams ir turiu pasakyti, kad e, iš tikrųjų nemažai, e, nemažai procentų gyventojų kenčia nuo energetinio skurdo, kurie e, nesugeba susimokėti už elektros šildymo, šildymą ir tai pasakytina apie mano paties šalį. Tad šiaip jau bet kita vertus ir, ir už vėsinimo sistemas. E, kita vertus vėl keliu klausimą. Mes kalbam apie tokius elementarius poreikius, apie jų patenkinimą. Ir labai svarbu, kad užtikrinti gyventojams galimybę, e, naudo, gali, galimybę apsirūpinti pakankamų šildymų tinkamomis kainomis. Aišku, reikėtų atsižvelgti kartu į pažeidžiamiausias e, gyventojų grupės. Čia buvo kalbama apie tai, kad reikia gerinti elektros e, veiksmingumą, bet ne čia yra problemos. Tol, kol visi elektros tinklai sukaupti į privačias rankas, tikrai tų, tokių problemų neišspręsim. Pirmiausia, reikėtų pradėti nuo elektros tinklų, elektros skirstimo, elektros ar energijos skirstimo E, sistemų, kad tai būtų e, viešojo sektoriaus subjektai ir tokiu būdu tada būtų galima užtikrinti gyventojų poreikius. Tai ypač aktualu griežto taupimo politikos sąlygomis. Nepamirškim, juk žmonės, kurie ir šiaip skurdžiai gyvena, jie, jie neturi dažnai lėšų e, kitiems elementariems poveikiams tenkinti, jau nekalbant apie um, energijos poreikius. čia ne tai, kad e, vėlgi mes kalbėtume apie pagalbą pagal socialinę problemą, Bet mes turėtume vis dėlto sukurti sąlygas, kad žmonės galėtų apsirūpinti e, energiją. Pateiksiu du pavyzdžius. Po krizės ir dabar per krizę yra nemažai regionų, kur žmonės tiesiog e, visiškai nuskurdo ir yra nemažai namų ūkių, kurie tiesiog ne, negali susimokėti už dujų balon, balonėlius ir panašiai. Uh, ar, ar kit, neturi galimybės įrengti tam tikrų infrastruktūrų, čia turiu galvoje dujų tiekimą. Kitas pavyzdys susijęs su Kipru. Mes dabar jau dėgiam tam tikrų specialių skaitiklių sistemą. Tai reiškia, kad namų ūkiai, kurie neturi pakankamai finansinių išteklių, E, įsigyti tokius skaitiklius, jiems valstybė suteikia dotacijas, kad šie galėtų, sakykime, um, įsigyti saulės baterijų ar panašiai ir po to tada numatomos tam tikros kompensacijos, tai yra išskaitoma dalis išlaidų iš jų sąskaitų faktūrų. Bet to e, nereikėtų pamiršti ir vadinamųjų ES e, salų, tai yra izoliuotų, nutolusių tam tikrų vietovių kur e, tikrai neįmanoma tiekti energijos produktus geromis tinkamomis kainomis. Aš čia mastau apie tokias valstybės kaip Kipra, Mal, salas, fizinė žodžio prasme, ir mes šiaip jau importuojam e, iškastinį kūrą. Tad tai yra problema, ES lygio problema, ne vien nacionalinė. Kodyčiak, Vaiščia. Žodis mūsų vicepirmininkui. Který zrovna diskutuje e, s panem předsedou. Ponas Kolíček. Dėkuoju, e, pirmininkė. Mūsų e, kolega Turmes e, pasakymė pareiškė dalykų, kurie yra tik tai pusiau teisingi. E, jis sakė, kad rytų Europoje žmonės buvo pripratę prie pigios energetikos, bet tai ne visiškai tiesa. Energetika tais laikais buvo pigi ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir kitose valstybėse. Tai buvo dėl to, kad energetiniai ištekliai buvo labai pigus. Tad e, visų pirma, matyti reikėtų žiūrėti į vidutinį uždarbį Čekijoje ar Bulgarijoje E, tik tai vienas iš keturių žmonių e, uždirba tą vidutinį atlygį. Ir jeigu palyginsime tuos skaičius su e, vakarų valstybių, tai pamatysime, kad daug žmonių rytų Europos šalyse naujausias technologijos tiesiog neįperka. Jeigu uh, E, kažkas susiduria su karščio problema, e, kur nors Liverpoolyje, tai nebūtinai jam reikia kondicionieriaus, kartais užtenka ir e, specialių užuolaidų. Tas pas pasakytina apie pietų valstybės, kur gal geresnių langų reikia ar kitų problemų. Bet e, didžiausia problema yra skirtumas tarp atlyginimų. Jeigu palyginsite atlyginimus tarp kai kurių valstybių, tai matysite, kad tas, e, ta proporcija yra vienas prie dešimties. Ir tik tai tada e, jau galėsime pradėti kalbėti apie bendrą energetinio skurdo apibriežtį, nes negalite lyginti turtingas ir skurdžias šalis tada pamatytumėte, kad Bulgarijoje 50 procentų žmonių gyvena energetinėme skurde, tuo tarp kaip Prancūzijoje, Beneliukso šalyse, kur atlyginimai daug didesni, matome, kad e, izoliavimas, e, tinkamų langų, parinkimas ar saulės baterijų panaudojimas yra įmanomas, nes žmonės gali tai įpirkti. Čia yra pagrindinė problema. Atsiprašau, Marija, sako pirmininkas, nemačiau jūsų salėje anksčiau ir nesutikėjom žodžio, dabar žodis jums. Pone Spirakė. Dėkuoju, pirmininkė, visų pirma, ačiū e, visiems prelegentams. Labai svarbu yra e, suvokti, kad kova su energetiniu skurdu yra problema, kurią spręsti reikia labai greitai. Ir kitas dalykas, kaip greitai galime mes šią problemą išspręsti. Na, žinoma, visų pirma, keisdamiesi pažangiausią praktiką turime toliau tai daryti ypač kai eina kalba apie pastatų renoma, renovavimą ir ypatingai e, gyvenamųjų būstų renovavimą. E, čia reikia pasinaudoti e, tarp kitų ir ES strateginių investicijų fondų. E, man rodas, Paryžiuje e, apie 6 tūkstančiai E, namų ir būtų. Taip yra jau renovuota. Įdomu būtų sužinoti, kaip jie tai padarė. Mes e, žinome, kad daug kas susiję su e, energijos rinkų liberalizavimu. Pažiūrėjus į Graikiją, yra labai svarbu stebėti, kaip elgesi energetikos įmonės Ir labai svarbu čia dirbti ne vien tik tai priimant įstatymus, bet taip pat ir juos tinkamai įgyvendinant. Dėkoju. E, taigi e, dabar e, laikas trumpiems atsakymams. Pane Petrova. Dėkuoju, ačiū už visas pastabas ir už klausimus. Tiesą sakant, norėčiau grįžti prie kai kurių iš savo minčių. Pirmoji tokia. Energetinės skurdas e, galbūt nėra tinkamas terminas. Nėra kalba vien tik apie pajamas. Čia susideda įvairūs veiksniai, kurie priveda prie e, e, materialių nepriteklių, o ne prie skurdo. E, kai kalbama apie mai, maisto skurdą, tai kalbame tik tai apie tai, kad žmonės įperka ar neįperka maisto. Tuo tarpu energetinio skurdo prasme viskas priklauso ne vien tik tai nuo jūsų paimų, bet taip pat ir nuo jūsų būsto. Ir tą matome visoje Europos Sąjungoje, ne tik e, rytų ar pietų Europoje. Mes matome, kad vidutinės pajamas gaunantys žmonės e, kurie patenka į tam tikras gyvenimo sąlygas, pavyzdžiui, nuomos rinka, kuri yra nereglamentuojama, gali patirti tą materialų į nepriteklių ir nesulaukti paramos. Net jeigu jų uždarbis išauga, galų gale jie vis tiek nesugeba susimokėti sąskaitų. Na, kitas dalykas, kalbant apie žemų pajamų ūkius. Taip, moraliuose visuomenėse mes apie tokius ūkius turime galvoti. Ne vien todėl, e, kad tie žmonės turėtų turėti normalų gyvenimą normaliuose namuose, bet taip pat ir dėl tos naudos, kurią atneša didesnis energetinis efektyvumas. Ta nauda yra daugialypė. Akadem... Moksliniai tyrimai yra parodę, kad žmonės, kurie dirba socialinėme, kurie gyvena socialinėme būste, ne, neprisideda prie e, galimybės pakilti iš energetinio skurdo, nes jie tos energijos daug ir nesuvartoja. Bet e, jeigu jie pateks į normales gyvenimo sąlygas, tai sumažės, pavyzdžiui, išlaidos sveikatos apsaugos sistemoje. Taigi energetinis efektyvumas teigiamai veikia įvairius sektorius. Dabar kalbant apie padėtį e, postsovietinėse Europos valstybėse, e, reikia pasakyti, kad kai kuriuose šalyse imtasi veiksmų energetikos efektyvumo srityje. Čekijos Respublikoje, pavyzdžiui, turime atvejį, kur valstybė skyrė ženklės lėšas e, pastatų fondo energetiniam efektyvumui didinti. Bet čia reikia panalizuoti tuos sprendimus, e, kurie buvo priimti po socialistinių laikotarpių. Labai dažnai žmonės patenka į tam tikrus spastus dėl tų priimtų sprendimų. Turime būstus, kurie neturi jokio kito pasirinkimo, o tik tai naudotis centrinėmis elektriniu šildymu, o jo kaštai gali būti labai aukšti. Žinoma, daug jau yra nuveikta, bet yra daug erdvės tobulėjimui. Dar kažką norėjau pasakyti. Ir vėl grįžtant prie mano pristatymo, kai aš kalbėjau apie šešis veiksnius, kurių vienas yra energetikos sistemų lankstumas. Grįžtant prie apibriešties, kažkas pasakė, jeigu naudosime e, dešimties procentų apibrėžti, tai tada Anglijos žalieji e, tampa energetiniais skurdžiais. Taip, e, tas tiesa, bet grįžtame prie teisės pasirinkti problema ta, kad e, daugelį Europos valstybių nėra suteikta galimybė pakeisti savo energijos tiekėją, perėti nuo vienos energetinės sistemos prie kitos. Aš manau, kad dabar pats laikas kalbėti energetinį skurdą, ypač kai e, vyksta tokie radikalūs pereimai nuo vienos energetikos sistemos prie kitos, kai eina kalba apie mažesnį anglės suvartojimą ir neaišku, kas už jį turėtų sumokėti. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie poros minčių, kurios buvo pasakytos. Uh, per diskusiją. Manyčiau vis dėlto, kad energetinis skurdas yra naudinga savoka. Mes kalbam apie socialinę politiką, energetikos politiką, aišku, galima jas atsijėti, bet yra tam tikras rytis, kur tos dviejų sričių politikos susipina, būtent energetinis skurdas. Taip, mes girdėjom, kiek lėšų skiriama, sakykime, būstų veiksmingumui. Uh, Tad čia svarbu kalbėti apie mm, prioritetus, lėšų prioritetus, nes e, tikrai tada lėšomis galima, parama galima padėti mažų pajamų namų ūkiams ir kartu sumažinti ten tuos socialinę įtampą. Toliau energetinio skurdo priežastys kai kas paminėjo, kad e, paminėjo neoliberalizmą, e, griežto taupimo politiką, perėjimą prie mažų CO2 emisijų. Bet dabar pasižiūrėjus į įvairias, e, įvairius tyrimus, energetikos agentūros, sakykime, ataskaitą, tai matyti, kad e, energetikos kainos e, vis dėlto kils, nepaisant e, dėl to, kad nafta, sakykime, dabar mažiau kainuoja. Ir aišku, visada bus žmonių, kuriuos veiks kainų augimas. Tai E, vėlgi dabar persiorientuojant prie kitokios rūšės energijos, galima visuomenę padaryti mažiau priklausomą, mažiau, e, kad jim būtų mažiau veikiama energetinio skurdo. Taip, dabar vėlgi buvo kritikuojama energetinio skurdo savoka. E, ta savoka be abejo ją įvairiai galima apibriežti, bet nėra savokų ir kitose srityse. E, aišku, galima pasiremti, kiek, kiek energijos reikės e, sunaudoti, norint pasiekti tam tikrą temperatūrą ir sumokant tam tikrą kainą. Bet e, čia reikia daugiau žinių, daugiau duomenų. Ir aišku, buvo klausimas kartu, E, kai, kiek, kiek tikslus gali būti duomenys apie panaudojamus išteklius. Tad tiek bendrai galiu atsakyti į e, pastabas. Labai ačiū, ponė Grainer, dabar ponas Ugartė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pamastysiu. Įsivaizduokit, mažų pajamų asmuo Įsivaizduokite žmogų, kuris neturi daug pajamų ir kuris e, du kart daugiau e, suvalgyti nori negu kitas žmogus. E, ir ką reikia daryti, kad būtų tas jo, ta jo problema išgydyta. Ir labai svarbus dalykas yra atlyginimai. E, žinoma, kad neteisinga, jeigu žmogaus pajamos dešimt kartų mažesnės negu kito, bet mes ne apie tai dabar kalbėsime. Pagalvokite apie šitą konkrečią problemą. E, tai yra diskusijos politikams. Yra tokie paprastesni dalykai - energetinės skurdas. E, energetinio skurto problema yra ne tik žemos pajamos Mes minėjome žemas pajamas, energetinis efektyvumas ir energetikos kainos. Energetikos kainos per aukštos, apie tai buvo kalbama. E, žmonės moka daug už energetikos išteklius, bet dabar, galvant apie energetinį efektyvumą, turime galimybę paveikti ir energetikos išteklių kainas. Elek elektros energetikos sektorių reformuoti siekia Europos komisija. Ir lankstumo programa yra vienas iš kelių. Ką mes turime daryti? Numatyti daugiau lankstumo sistemai, kad ji galėtų priimti daugiau atsinaujinančio energijos šaltinių pagaminamos elektros. E, vienas iš e, būdų yra e, pastatyti daugiau elektrinių, turbinų, bet galiausiai energetika tampa brangesnė. Bet yra kitos lankstumo priemonės. Aš nežinau, ar jos bus patvirtintos ar ne, bet apie jas bent jau kalbama. Energetikos efektyvumas ir e, paklausa yra vienas iš atsakymų. Tarpusavio sujungimas E, Graikijos atstovas, atrodo, apie tai kalbėjo. Jis minėjo, kad trūksta infrastruktūros ar prieigos prie infrastruktūros. Tai yra dar viena problema. Teisingos jungtis, geresnis tarpusavio sujungimas ir energetikos efektyvumas tai yra dvi lankstumo priemonės, kurios galėtų būti trauktos į reformuojamą elektros sektorių. Kodėl? Todėl, kad energetinis efektyvumas yra ta priemonė, kuri labiau veikia kainas negu ir bet, e, bet koks pasikeitimas kainų, kad ir nedėlis labai turi didelio poveikio neturtingiems žemų pa, e, pajamų namų ūkiams dėl konkrečių kliūčių. Prieiga prie kapitalo. Kaip įgyti geresnės galimybės. Kaip sakiau, socialiniai investiciniai fondai, sanklaudos fondas, strateginių investicijų fondas, regionės plėtros fondas ir, ir socialinis fondas. Galima juos pasitelkti, bet ne tik juos. Man atrodo, kad jie būtų patys svarbiausi, bet yra ir kitų finansavimo šaltinių. Reikia pagalvoti apie saugumą, apie sveikatos apsaugą ir naudą. Um, geresnis energetikos efektyvumas, socialinė nauda, geresnė sveikata. Kodėl sveikatos fondo šiek tiek lėšų neskirti energetiniam efektyvumui namo, pažeidžiamiems namų ūkiams kažkokiems konkretiems? Nes tokiu būdu žmonių sveikata pagerėtų taip pat. E, e, pavyzdžiui, E, Prancūzijoje yra į tai žiūrima, pagyvenusiems žmonėms siekiama padėti, e, prisidėti prie sąskaitų. Ir kitas dalykas - informacijos kliūtis. Karitas Vokietijoje atliko tam tikrą proje, gyveno projektą. Jie gyvenina. Jie e, pasamdo bedarbius, juos apmoka energetikos efektyvimo srityje dirbti ir tie žmonės tampa auditoriais pastatų, nes jie, aišku, turėdami šiek tiek tokį įsilavimą, tie žmonės gali lengviau susišnekėti e, su, su žmonėmis, pavyzdžiui, e, reikia, jie aiškina e, neturtingiems žmonėms, kad reikia pakeisti šalituvą ar panašiai. Taigi tai yra E, labai geras būdas, bet galbūt reikėtų šį klausimą spręsti labiau struktūrizuotai. E, gal aš pernelygiai išsiplėčiau, bet e, tiek. Labai ačiū, labai tikslus pasisakymai. Dėkoju visiems svečiams, Petrovai, Greiner ir Serhijo Ugartė. Visiems trims svečiams nuoširdžiausiai dėkoju. Dabar iškart pereikime. Pereikim dabar prie kito klausimo, kadangi mes jau atsiliekam nuo numatyto laiko. Europos Sąjungos standartai, Europos Sąjungos atitinkamas reglamentas ir mūsų uh, E, komitetas e, dirba kartu su IMKO, IMKO vadovauja šiuo klausimu, o mūsų ITRE komitetas turi išimtinę kompetenciją dviem klausimais, būtent informacijos technologijų e, klausimų ir inovacijų klausimų. Mūsų pranešėjas, ponas Henkeris, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs ir sakėt, tai Mūsų komitetas rengia nuomonę dėl inovacijų e, skaitmeninėje bendrojoje rinkoje. Čia kalbam apie e, debes, debesų kompiuteriją, duomenų, e, kibernetinį saugumą. Ir būtent pagal 45, 54 straipsnį mūsų komitetas dalyjasi kompetenciją su IMKO ir turi išimtinę mm, kompetenciją mano išvardytais klausimais. Taip, čia nereikėtų pamiršti horizontas 2020 e, politikos, inovacijų e, politikos ir e, jungtinio mokslinių tyrimų centro. Mes turim parengti iki šių ateinančių metų pradžios e, pranešimą. Dabar ICT standartų svarbiausia funkcija tai saveikumas. Tai yra skaitmeninės ekonomikos esmė ir tuo pagrindu galima kurti technologinės platformas, tam, kad būtų galima dėkti inovacijas. Uh, standartizacijos mechanizmas ES lygių iš tikrųjų turi leisti užtikrinti bendrus standartus vidaus rinkoje. Įdėkta jau tam tikrų standartų ir jų nereikėtų pamiršti. Vis dėlto ICT standartai e, išeina plačiau negu viena bendra rinka. Jie yra e, inovacijų e, pramoninės politikos e, pagrindinis svertas. Ir todėl labai gerai, kad nustatytos penkios ICT prioritetinės rytis, komisija tas rytis nustatė, E, geras energetikos panaudojimas, e, tai yra energijos rytyje, transporto rytyje tokie standartai irgi labai svarbus. Ir čia komisijos keli direktoratai turi e, bendradarbiauti, rengdami standartų iniciatyvas kad nereikėtų kurti paralelių, e, besidubliuojančių sistemų ar besi, bes, beprieštaraujančių vienai kitai sistemai. Mes turim siekti veiksmingo skaitmeninimo ir todėl standartų rengimas iš tikrųjų yra labai esminis dalykas. Standartai atspindi technologijų padėtį, stiprina ryšius tarp mokslinių tyrimų, inovacijų dėgymo ir kartu galima e, numatyti e, inovacijų e, poreikius. Pabrėšiu, reikia daugiau derinti standartus, turiu galvoje jungtinės, tai yra užtikrinti standartų derinimą su JAV, ypač debesų e, kompiuterijos rytį. Ir todėl mes raginam komisiją bendradarbiauti glaudžiau su trečiosiomis šalimis, derinant standartus tam, kad ES pagaminti produktai e, lengviau galėtų būti pardavinėjami visame pasaulyje standartų dėka. Labai ačiū. Dabar EVP frakcijos vardu ponė Spirakė. Labai ačiū ponė pirmininkė, pirmiausia, ačiū ponė Henkelį už įžanginius žodžius. Dabar laukiu e, pono Henkelio nuomonės projekto kartu ir imko pranešimo. O dabar galiu kai ką pasakyti apie standartų modernizavimą. Klausimas toks kodėl, kodėl mes dabar rengiam ISS. Tai yra, mes aišku siekiam padėti Europos pramoniai, kad ši prisi, adaptuotųsi naujų išbandymų akivaizdoje. Bet tai dabar mes, e, kai kuriam e ESS e, tokius suderintus standartus, tai kartu prisidedam prie mūsų produktų geresnės kokybės. Pateiksiu pavyzdžių. Prancūzijoje standartai, standartų poveikis padidėjo 0,8 procentai, paminėti Junktinėje karalystėje 0,3 procentai, Vokietijoje irgi tam tikras skaičius, tai yra padidėjo BVP to dė, standartų dėka. Standartai labai svarbus Europos skaitmeniniai rinkai, bet to mes turim užtikrinti technologijų, kurios yra labai svarbios mūsų skaitmeniniai rinkai, saveikumą. Tam reikia daugiau koordinavimo, e, pla, e, sklendžiant Europos standartus, tam, kad tikrai būtų galima išvengti e, susiskaldimo ir mes tikrai esam nusteikę bendradarbiauti su uh, pranešėjų. Pone, Pone Grifin, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirminkė, labai svarbu piliečiams, kad mes suderintume geriau standartus, kadangi jie užtikrina didesnę vartotojų apsaugą, daugiau aiškumo MVI ir taip pat sumažėja sąnaudos. Uh, Europos standartų suderinimas yra labai svarbus, norint ES pasiekti savo prioritetus įvairiose srityse, kaip sakė kolegos skaitmeninėje bendroje rinkoje, energetikos sąjungoje, taip pat užtikrinat geriau integruotą Europos bendrąją rinką. Dėl skaitmeninės bendrosios rinkos daiktų internetas ir internetas žmonėms e, reikalauja e, absoliučiai suderintų standartų, kad Europos piliečiai gautų iš to naudos. Išmaniosios technologijos taip pat reikalauja, kad būtų užtikrintas e, be kliūčių veikimas tarptautiniu mastu, nes kitai bus veikiami tik valstybėse narise. Ir mes negalime pasiekti savo energetikos sąjungos tikslų, jeigu e, nepastelgsime sudentų standartų. E, taip pat geresnė aplinkosaugos standartai E, tai yra tas pats ir taip pat tai e, standartai, kurie gali paskatinti inovaciją ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą energetikos derinyje visiems vartotojams. Ir aš laukiu galimybės toliau dirbti su kolegomis, e, rengiant toliau šį svarbų dokumentą. Pone Van Neuvelhuizen. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Pradžioje taip pat norėčiau pasakyti, jog noriu ir toliau dirbti su pranešėju, ponu Henkel ir su šešėliniais pranešėjais, nes dokumentas iš ties svarbus. Pritariu tam, kas sakė kolegos. Be deramų standartų mes neužsitikrinsime gerai funkcionuojančios vidaus rinkos ir apskritai rinka neveiks. Taip pat neužtikrinsime tarpusavio sąveikos, o mums to kaip tik labai reikia. Manau, kad visi galime tam pritarti Ir taip pat norėjau e, išsakyti mūsų požiūrį apie tai, kodėl svarbu standartus nustatyti. Ekonomikos komitete e, mes e, rengėme, nagrinėjame dokumentą dėl tam tikrų produktų vertimo vertiminiais popieriais ir mes norime, kad produktai būtų standartizuoti, skaidrus ir aiškus E, paprasti, aiškus, tie e, dalykai yra labai svarbus ir mes turėtume akcentuoti būtent tai, kaip galima e, paprastesnius turėtume užtikrinti standartus, jeigu tai tik įmanoma. Kitas dalykas inovacijos, naujosios technologijos juda į priekį taip greitai, kad mes turėtume taip pat paspartinti standartų dėgymo procesą. pritariu tam, ką jau sakė ponas Henkel. Mes turime įtraukti verslą, e, kurdami, dėkdami standartus, nes e, tokiu būdu standartai bus lengviau primami ir užsitikrinsime tos pačius geresnės kokybės standartus. Jie galės e, geriau būti dėgiami praktiškai. Dar norėčiau akcentuoti tai, kad standartų nustatymas turėtų vykti keliuose sektoriuose, kaip sakė kolegos, skaitmeninėje srityje su daiktų internetu, pavyzdžiui, e, turi skirtingos sritys būti suvienytos, atsisakyta atskirų siaurų požiūrių. Ir pritariu tam, kas jau buvo pasakyta. Europos standartai yra puikus dalykas, tačiau tarptautiniai standartai yra dar geriau. Ir jeigu mes galėtume pereiti prie to ir eiti e, šią linkmę, būtų labai gerai. Labai ačiū, ponė Neuenhuizen, kuri kalbėjo EKR frakcijos vadu. Atsiprašau, aš išaldęs, sako kalbėtoja, neklyskite, Ne, ne, kol kas ne. Taigi, Aldė vardu jūs pasisakėte. Mūsų pranešėjas yra EKR atstovas. Bet aš bent jau Novenhoizen teisingai ištariau jūsų pavardę. Kalbėjote, man labai visuomet patinka, kaip jūs tą darote. Dabar ponas Ilkijotis, guo vardu. Dėkuoju. Gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Henkel. Aš manau, kad puikiai dirbsime kartu. Mano frakcija mano, kad komisijos ataskaita dėl Europos standartų 21 amžiuje pirmiausia turėtų uh, akcentuoti žmogų. Žmogus turi būti centras visų e, pastangų. E, MVI vartotojų poreikiai turėtų būti atspindėti. Tačiau dabar e, standartų derinimo procedūra pirmiausiai skirta bendrai rinkai, vidaus rinkai stiprinti vidaus rinkos konkurencingumui stiprinti ir uh, Pirmiausiai, didžiosios įmonės, e, tarptautinės korporacijos išlošia iš to. Ta reikėtų pakeisti. Mes turėtume turėti galimybę e, taikyti normas standartus taip, kad jie tarnautų mūsų visuomeniai, žmonėms, kad būtų kuriamos darbo vietos, kad e, būtų daugiau saugumo, kad būtų daugiau naudos realiai ekonomikai. O mokslinio tyrimų ir inovacijų pagalba reikėtų siekti prisėti prie ES reindustrializacijos, pirmiausia, Europos pietuose. Mes turėtume taip pat e, žiūrėti, sekti, kad standartai nepakenktų, o atvirkščiai padėtų smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Būtent tos įmonės yra e, pagrindas ekonomikos, tai stuburas, jų yra daugiausiai tokių, tokio tipo įmonių ES. Reikia, kad standartai būtų joms palankus. E, reikia taip pat užtikrinti konstruktyvų bendradarbiavimą, apibrėžiant standartus Reikia įsiklausyti į visų nuomonę, į vartotojų organizacijas ir vietos e, bendruomenę. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponė Kapel, ENF vardu. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Bendri standartai iš ties labai svarbus, modernizuojant įvairias procedūras Europoje jiems turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys ir pranešėjas e, tą minėjo. Labai svarbu turėti standartus informacijos komunikacijos srityje, kad būtų technologijų tarpusavio saveikumas užtikrintas. Taip pat reikia stiprinti skaitmenę vidaus rinką. Reikia užtikrinti ir mm, kibernetinį saugumą, e, stambios apimties duomenų saugumą, 5G mm, formatą. 70 procentų įmonių Europos Sąjungoje yra įmonės teikiančios e, paslaugas. Dėl to Europos standartai labai svarbus. Jie e, taip pat skatina inovaciją ir jiems reikia inovacijų. E, atlikti tyrimai, pavyzdžiui, Vokietijoje e, vertino standartų poveikį ekonomikai. Ir standartai geresni Vokietijoje e, leido sutaupyti maždaug 17 milijardų. Standartai labai svarbus pasaulinėje vertės grandinėje. Juos reikia globalizuoti, o fragmentuotos rinkos reiškia e, didesnės sąnaudas rinkoje. Mums reikia bendrų standartų, kad būtų galima užtikrinti saugumą, įvairių, e, įvairių sistemų saugumą. Mums reikia taip pat palaikyti dialogą su suinteresuotais subjektais. Jau dirbama šioje srityje, bet reikia dar daug ką padaryti. Mums reikia stiprinti ir konkurencingumą ES, tai reiškia nuolatinį standartų atnaujinimą. Turime dirbti ir su trečiosiomis šalimis, ponė Neuenhausen apie tai kalbėjo. Uh, Europos standartai turėtų tapti tarptautiniais standartais, nes tai galėtų tikrai užtikrinti e, tvarų konkurencingumą Europos Sąjungoje. Dėkuoju už Jūsų pastabas Europos komisijos vardu generalinio grau direktorato atstovė ponė Kerstin Jorna. Ačiū pirmininkė. E, Komisija šioje politikos srityje siekia glaudos bendarbiavimo su taryba ir parlamentu. Eina, eina kalba apie vieną iš naujausių novatoriškų dalykų, e, kuriuos komisija teikia pakete. Mes apie tai jau kalbėjome balandžio ir e, birželio mėnesiais e, prieš pateikiant Europinę programą standartų srityje, e, kurią turime pateikti Liepos mėnesį, mes kaip tik ir teikėme šį dokumentą. Mes e, žinome, e, koks yra numatytas jūsų darbų grafikas rengiant šį pranešimą Europos parlamente. Ir galvojame, kad mūsų tarp institucinė ataskaita bus taip pat svarbus indėlis jūsų diskusijoms. Tai suteiks galimybę visoms institucijoms įvertinti padėtį, apžvelgti, kiek pasiekta pažangos ir nubrėžti ateities poreikius standartus rytyje, kalbant apie teisės aktus ir galimybę paremti mūsų įmonės ir piliečius. Uh, thank you very much. Dėkoju. Dabar grįžkime prie e, mūsų pranešėjo, ponas Henkel. Dėkui e, visą savo prasmingą e, verslo gyvenimą praleidau šioje pramonės šakoje. E, Pradėjau nuo kompiuterinių kortelių sistemos iki interneto ir visada savo kolegams skūsdavausi, kad Europoje labai trūksta tinkamų standartų. E, mano šešėlinių pranešėjų e, kolegų pasisakymai ir komisijos pasiūlymai e, leidžia man daug tikėtis kad mums e, pavyks e, užpildyti šią spragą, kuriant e, Europos bendrąją skaitmeninę rinką. Dėkui. Dėkui, kolega. Noriu pridurti, kad dėl tolesnio darbo grafiko mes dar derimės su IMKO komitetu pakeitimams terminas turėtų būti nuo 12 ir 17 sausio. E, savame suprantama, e, tai e, bus dokumentas mūsų komitete. Mes turėsime jau dokumentą savo komitete, nes kol kas keitėmės nuomonėmis be jokio dokumento, o pakeitimams, kaip sakiau, terminas iki sausio 12-17 Eikime dabar prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Penktasis e, punktas susijęs su geoblokavimu ir e, kitais e, veiksniais, kurie gali diskriminuoti vartotojus dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. Keisėmės nuomonėmis ir Pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų e, pranešėjai, poniai Kaily, kuri yra mūsų komiteto narė ir socialdemokratų frakcijos narė. Prašom, kolegė. Dėkoju pirmininkė, keletą pastarųjų mėnesių kaip tik dirbu e, su reglamentu dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo komisijos e, e, pasiūlymas eina tinkama kryptimi, tai yra ambicingo dokumentų paketo dalis, e, siekiant palengventi elektroninę priekybą. Mes turime užtikrinti, kad bus priimtas subalansuotas požiūris, kuris tiktų ir komercinės veiklos subjektams, ir vartotojams. E, E, aš savo pranešime daugiausia kalbu apie tas kliūtis, kurios iškyla vartotojams, kai jie nori gauti prieigą prie paslaugų ar prekių kylančių kitoje valstybėje narėje. Eina kalba apie prieigą prie prekių, kainų ir pardavimo, panaudojant novatoriškus metodus ir pasiremiant uh, E, konkurencija. Jokiais būdais nebandoma pakeisti autorinių teisių ar vartotojų teisių teisės aktus. Eina kalba apie tam tikrus produktus ir paslaugas, e, kurie prieinami nepaisant to, kur, kur yra jų kilmė. Eina taip pat kalba, kad e, vartotojas e, turi turėti galimybę grįžti prie savo pirminio pasirinkimo. Taip pat kalbama apie tai, kad komercinės veiklos subjektai neturėtų įgyti neprotingos naštos. Ir e, mes sakome taip pat, kad uh, jokiais būdais komercinės veiklos subjektas neįgyja prievalės pristatyti prekę už jo veiklos zonos. E, Savaime suprantama, mes nenorime sukurti papildomos finansinės ar biurokratinės naštos VMI. E, reglamento laikymasis nereikš ne prievalės pristatyti ar dengti pašto išlau, išlaidas. Reikia pasakyti, kad e, vartotojų teisės bus reguliuojamas e, pagal tą įstatymą, kuris veikia pardavėjo šalyje. Tai leis vartotojams e, pirkti internetu ir nepatirti atsisakymo parduoti prekę dėl to, kad jis pasirinka vieną ar kitokį mokėjimo būdą. mes taip pat stengiamės e, laikytis e, atitinkamų direktyvų reikalavimų, kurios numato tik tai minimalų mokestį. Taip pat e, teigiame, kad būtina užtikrinti maksimalę vartotojų apsaugą tame tarpe ir dėl duomenų apsaugos. Mes norime, kad teisės aktas būtų veiksmingas ir parankus vartotojams. E, dėl to numatome galimybę peržiūrėti šį e, teisės aktą. Ir per pirmąjį e, jo veiklos e, peržiūr, per pirmąją peržiūrą galima bus įvertinti, ar tikrai nereikia įtraukti tokių dalykų kaip e, prekės, e, kurios susijusios su e, autorių teisėmis. Taigi, norime sukurti mm, geresnės sąlygas vartotojams ir geresnę verslo aplanką VMI E, e, pasiūlymas eina ranka, e, rankon su kitais svarbiais darbais, tokiais kaip autorių teisų sistemos reforma. Turėsime atsižvelgti į tuos pačius principus, kuriant vartotojams palankę skaitmeninę Europos rinką. Dėkuoju Jums, kad perskaitėte paruoštą kalbą. Dabar suteiksiu e, galimybę pasisakyti šešėliniams pranešėjams ir pirmiausia ponė Nybler, EPP e frakcijos vardu. Dėkuoju. Pone pirmininkė, e, ponė Nybler turėjo išbėgti į kitą posėdį, sako ponas Roil ir paprašė išdėstyti keletą iš jos minčių. Visų pirma, kalbant apie reglamento projekto pagrindinį tikslą, tai e, jis yra garantuoti, kad e, tie vartotojai, kurie perka internetu, nebūtų diskriminuojami. Ir mes galime tokiam tikslui pritarti dirbti. Tai yra susijęs su vidaus rinkos gilinimu ir stiprinimu. Tai taip pat teisinga, kliūtis čia reikia šalinti, bet e, taip pat būtina ieškoti tokių praktinių sprendimų, kurie tiktų e, smulkiam ir vidutiniam verslui, kurie kol kas susitelkia į regioninės rinkas ir kurie nebūtinai turi žiūrėti į e, bendrąją rinką apskritai. Iš reglamento taikymos ryties e, e, yra garso ir yra išimtos garso ir vaizdo paslaugos, tam galima pritarti. E, ponė Nibler, tačiau e, norėtų akcentuoti, kad reglamentas neturėtų varžyti verslumo ir sutarčių laisvės prekių ir paslaugų teikėjams. O kainodara neturėtų patekti į reglamento apriepti, nes jo tikslas nėra kainų nustatymas. Vėlesnėse diskusijose ponė Nibler ketina pati dalyvauti, bet e, iš mūsų frakcijos pusės e, tokios yra pirminės e, mūsų pastabas. EKR grupės vardu jos šešėlinis pranešėjas ponas Tošenovski. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, labai ačiū poniai Kaliai už parengtą pranešimo projektą. Sutinku su daugeliu e, iš tų dalykų, kuriuos ji paminėjo. Taigi e, pabandysiu tik tai apibendrinti mūsų frakcijos pastabas. Visi turbūt suprantame, kad nepagrystas blokavimas ar kitoks diskriminavimas turi būti eliminuotas, kad e, galėtume padėti bendrai rinkai. Nebūtina kurti papildomų nereikalingų kliūčių, tačiau turime elgtis ir atsargiai, nes e, kartais e, padėtis gali būti sudėtinga. Neturime kurti papildomos administracinės naštos. Neturime taip pat kištis ir į gerai funkcionuojančias rinkas. Aš e, sutinku, kad e, reglamentas neturi nustatyti prievalės pristatyti ar atsiimti prekes ir prisimti už tai išlaidas. Čia sutinku su pranešėja tai reikštų, kad tiesiog sunkiname gyvenimą komercinės veiklos subjektams. Taip pat sutinku, kad reikia gerbti sutarčių laisvę, e, neturi būti kuriama jokių specialių institucijų siekiant užsibriežto tikslo. Dar vienas dalykas, e, su kuriuo galime e, sutikti yra siūlymas e, palaukti autorinių teisų reformos ir galbūt aptarti tuos klausimus e, atskiruose dokumentuose. Dėkui. Alde frakcijos vardu, ponė Vėrink. Ačiū ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų mes kalbam apie sritį turinčią daug e, potencialo, gali, kurį galima išnaudoti. Visi tie klausimai susiję ir su vidaus rinka. Ir mes dabar kalbam apie skaitmeninę ekonomiką, labai svarbu, kad ji pradėtų deramai veikti. Ir tokiu būdu labai svarbu e, e, naikinti geografinį blokavimą. E, Mes pasisakom už e, kliūtis, e, su kuriomis vis dar susiduria vidaus rinka, e, kliūtimis, kurios neleidžia vartotojams įsigyti prekių ir paslaugų kitose šalyse ir kita vertus prekių paslaugų pardavėjams sunku pardavinėti savo produktus. Geografinis blokavimas nėra vienintelė kliūtis trukdanti vidaus rinkai veikti. Turiu galvoje kartu ir nacionalinius standartus, e, yra kartu nevienodi transporto kaštai, e, įvairuoja ir prekių pakartotinio naudojimo ar perdirbimo taisyklės. Tad dabar čia pranešime yra daug teigiamų elementų. Pirmiausia, teigiama yra tai, kad nebe, negalima diskriminuoti E, klientų atstumo e, pagrindu, nes e, be to man labai svarbu ir štai kas, kad būtų labai aiškus pirkėjų sutikimas, jeigu, sakykime, jis pageida, jeigu tai yra prekė siunčiama į kitą negu jo nurodytą vietą. Uh, tad tai užtikrinamas e, tikrumas. Na ir mes dar yra nemažai vietų, kurias reikėtų sustiprinti tekste. Labai svarbu aiškiai įvardyti, kad kai kalbama apie vadinamą pasyvų pirkimą, tai E, paprastai nepirk, ne pardavėjo e, valstybės taisyklės e, galioja. Labai svarbu, kad vartotojai galėtų laisvai rinktis tarp įvairių sandorių. Tad tokių minčių norėjau pasakyti ir dabar tikrai laukiu bendradarbiavimo su pranešėja ir toliau laukiu uh, pranešimo, kurį parengs ITRE, nes e, šiais žingsniais mes dar labiau sustiprinsim vidaus bendrą rinką. Grazie Presidente, buongiorno colleghi, grazie alla relatrice onorevole Kaili. Ponas Čiota, labai ačiū ponė pirmininkė, labas rytas. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai poniai Kaili iš tikrųjų kalbam apie didelės svarbos klausimą. Mes galėtume pritarti nemažai dokumento vietų, bet e, turim ir tam tikrų abejonių. Labai svarbu, kad uh, nuostatos, e, kurio, kurios čia rengiamus, e, būtų parankios. Tikiuosi, kad vis dėlto e, galėsim suderinti tekstą. Dabar kalbama apie nevienodą, sakykime, tam, tam tikrų klientų traktavimą vidaus rinkoje e, dėl vidaus rinkos susifragmentavimo, nes, sakykime, galioja nevienodos nacionalinės taisyklės dėl ženklinimo, leidimų, išdavimo, dėl nevienodų PVM e, tarifų, e, nevienodų kaštų teikiant prekes bet čia nesigilinama į tikrasias tų problemų šaknis. Tad e, šiuo reglamentu vargu, ar bus sustiprinta ES e, vidaus skaitmeninė rinka dirbant su šiuo klausimu, mano galva, labai svarbu nepamiršti tų e, tikrai svarių indėlių. Aš turiu galvoje 433 atsakymus į klausimus, kurie buvo pateikti vartotojų organizacijoms iš vairių valstybių narių. Tad nereikėtų pamiršti jų būtent atsakymų, nes jie atsakymai rodo jų realius poreikius. Tad mes turėtume pradėti iš apačios į viršų, o ne atvirkščiai. Labai ačiū. Toliau kreipiuosi į kitus mm, komiteto narius. Pone Kalas. Ačiū pranešėjai už gerą darbą, kurį įdėjot į šią nuomonę. Labai svarbu numatyti aišku teisinį pagrindą pardavėjams internetu ir pirkėjams internetu. Geografinis blokavimas. E, tai yra, mes negalim reikalauti, kad pirkėjo e, šalies e, taisyklės galiotų. Dabar dėl mokėjimo priemonių. Mes jau kalbam apie vieną mokėjimo erdvę. Aišku, čia reikia laikytis mokėjimo tam tikro saugiklių, bet nereikėtų du kart klausti to paties klausimo ar diskriminavim, dėl diskriminavimo, dėl mokėjimo. Dar dėl mokėjimo. Tai noriu pakalbėti apie diskriminavimą kuris susijęs su, sakykime, reikalavimu pateikti telefono numerį. Taip yra tam tikrose valstybėse narėse, kad klientas galėtų užbaigti pirkimo aktą, turi nurodyti telefono numerį. Atrodo, komisija tą pražiūrėjo. Ir galiausia, vertinant reglamento apriepti, pateiksiu transporto paslaugų atvejį tos transporto paslaugos neįtrauktos, aš nelabai suprantu, kodėl, nes e, čia taip kalbam kartu ir apie autorių teisės, apie pristatymo tam tikras sąlygas, tad vėlgi siaurinamas argumentas ir jeigu neįtraukiamos tam tikros svarbios rytis, tai kas tada beliks iš to viso. Ačiū, ponė. Toliau Šon Keli. Ačiū pirmininkė, ačiū Evai, ačiū šešėliniams pranešėjams prisidėjusiems prie nuomonės. Tekstas su gera pusiausvėra. Iš tikrųjų, gali prisidėti prie e, vidaus skaitmeninės rinkos sukūrimo ir kartu mažusios vidutinės įmonės e, džiaugsis O kalbant apie pastarasis, tai turim kuo daugiau šalinti kliūtis joms veikti tiek ES, tiek už jos ribų, o kaip tik viena tų kliučių ir yra geografinis blokavimas, reikėtų čia liberalizuoti. Kaip ir kiti kolegos sakė, mes neturėtume čia numatyti per daug nuostatų, perkrauti. Tam tikrais atvejais turėtume suvokti, kokį poveikį duos viena ar kita mm, priemonė, kiek tada ūkio subjektai toliau galės veikti. Kai sporto organizacijos, sakykime, pardavinėja užsienį ten tam tikrų varžybų, žiūrėjimo teisės ir panašiai, aš čia pats uh, E, atstovauju organizacijai, kuri pardavinėja e, teisės į jungtinę karalystę. Taip, aišku, mes turim liberalizuoti rinką, bet kita vertus turim nepamiršti reikiamos pusiausvirus. Ir tikrai tada galėtume tuo dokumentu prisidėti prie uh, vidaus skaitmeninės rinkos sukūrimo ir aš laukiu tolimesnių indėlių ir poslinkių. Labai ačiū. Labai ačiū, kolega. Dabar išklausysime Europos komisijos atstovų pasisakymo. Panas Werner Steng generalinio e, direktorato Connect atstovas. Prašom. Labas rytas. Taip, aš e, neturiu daug ką pasakyti, nes e, pritariu plačiai tam, ką, kas buvo pasakyta. Ačiū už konstruktyvų požiūrį. Uh, Iš tikrųjų, visos mintis buvo svarbios dėl reglamento apriepties, kitų dalykų. Mes norim įtvirtinti pusiausvyrą tarp teisėtų e, klientų e, interesų ir ypač smulkių priekybos įmonių interesų. Mes norėtume, kad čia mm, nebūtų galima nepa, neteisėta diskriminavimas, diskriminavimas neteisėtas. Toks yra svarbiausias dalykas reglamento. Mes e, ypač žiūrėjom į tam tikrus atvejus, kur įmonėms, ypač mažosiams, norint tenkinti tam tikrus įpareigojimus, tenka labai daug mokėti, nėra daug veiksmos, veiksmų laisvės. Aišku, teikiant prekes paslaugas į, į užsienį daug kainuoja. Nes e, čia ne tai, kad mes reikalavom suderinti, e, nes e, priekybininkai tiesiog teikia savo prekes skirtingomis sąnaudomis į skirtingas rinkas. Ir čia ponia Kaili minėjo, kad reikėtų žiūrėti, tai yra kartu nepamiršti pasivių vadinamųjų pardavimų ir apskritai nereikėtų pamiršti, kokios valstybės vartotojų įstatymų nuostatomis remiamasi. Tai yra labai svarbu. Aš pasižiūrėjau, kokių pakeitimų jūs pateikėt ir iš tikrųjų juose daug e, apie tai kalbama, ką aš paminėjau. Autorių teisų e, reforma e, atskiras dalykas. Čia vėlgi tam skirti autorių teisų reformos teisės aktai, bet kita vertus klausimai susiję ir su vadinamąją paslaugų direktyva, joje neminimos audiovizualinio sektoriaus paslaugos. Taip, dabar čia buvo pasakyta, kad reikėtų spręsti susifragmentavimo tikrasias priežastis. Tai visiškai teisinga, tą, to mes ir siekiam, numatant tam tikras priemonės greta kitų, kurios e, yra siūlomos e, pagal skaitmeninę darbo atvarkę. Bet vėlgi neturim visiškai suderintų nuostatų ir yra dar vis dėlto tebėra kliūčių. Tokiom aplinkybėm labai svarbu, kad pirkėjai galėtų rinktis, o pardavėjai turėtų e, tai, sąlygas e, apibrieštas. Toliau Dėl mokėjimų klausimų, tai visa tai grindžiama e, atitinkamos ryties e, finansinių paslaugų srities teisės aktais. Mes tiesiog atsiriamėm į dabartinės taisyklės ir įpareigojimus tam, kad pardavėjams netektų per daug mokėti nes e, čia e, vėlgi siūloma tokia priemonė kaip muitinės identifikavimo tam tikra priemonė, kurią galima apsaugoti e, prekiautojus. Tad tiek kol kas ir aš čia tikrai neturiu, neturiu prie ką ko paprieštarauti tam, kas buvo pasakyta, laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Marks and Labai ačiū Jums už pastabas. Dabar žodis vėl pranešiai poniai Evai Kailį. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos, labai Jums ačiū už konstruktyves pastabas. Labai daug naudingų dalykų išgirdau. Lauksiu tolesnių pakeitimų, dar turime laiko tam. Labai svarbu mums e, susitarti, užtikrinti bendrą poziciją, kuri vartotojams MVI Europos ekonomikai e, duotų e, apčiopiamos naudos. Jeigu tai nėra visiškas sudarimas, tai yra bent jau dalis būsimų reformų, atsiras ir daugiau pranešimų. Uh, šioje srityje dar noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas yra žingsnis į priekį, norint sukurti mm, aplinką, kuri būtų palanki vartotojams ES, bet e, autorių teisų reforma vaizdo garso sektoriuje ir kiti klausimai dar e, turės būti svarstomi tam, kad užtikrintume vartotojams ir verslui palankę bendrąją skaitmenę rinką. Dėkuoju Jums už pastabas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju Jums už pastabas ir už tai, kad apibendrinote diskusiją. Pakeitimų terminas kitas pirmadienis, lakryčio 14 diena. Dar liko keletas e, dienų, 12 valandą terminas. Balsuosime sausio 12 dieną mūsų komitete, o pagrindinėme vidaus rinkos komitete balandžio 25 dieną. Toks tvarkaraštis. Dėkui už diskusiją, gerbim kolegos, šešėliniai pranešėjai ir kiti kolegos. Visiems dėkuoju. Kitas klausimas, šeštasis informaciją apie vykstančias darybas energetikos ženklinimas, ponas Tamburano yra mūsų pranešėjas ir taip pat apivartinių taršos leidimų sistema pranešėjas yra ponas Federley. Pone Tamburano, tiksliau jisai atsiuntė man e, savo kalbos kopiją, kadangi negalėjo atvykti į posėdį. Aš perskaitysiu tai, ką jis man parašė. E, kai kuriuose sustikimuose ir aš pats dalyvavau. Tokiu būdu galiu ir pabaigoje savo pastebėjimus išsakyti. Taigi, e, energetikos efektyvumo ženklinimas. Trys trišaliai sustikimai vyko iki šiol. Iki e, Liepos vidurio e, Liepos viduryje, rugsėjo pradžioje ir spalio 11 vyko trečiasis. Buvo keičiamasi aukštų lygių požiūriais Sustikome su ministru pirmininkiaujančio šalies, e, ponu Korčiok, e, šių metų spalio 25 dieną ir Europos parlamentas patvirtino susitikime savo poziciją dėl 12 straipsnio. Tai reiškia deleguotieji aktai. Mūsų diskusijoje tai labai svarbus dalykas. Iš tikrųjų, trys svarbus elementai išiškėjo diskusijoje - energetikos efektyvumo ženklinimas kartais e, sudėtingos diskusijos su taryba yra šioje srityje vienas dalykas - deleguoti ir gyvenimo aktai. Ir Europos parlamentas e, parengė pasiūlymų paketą, siekiant integruoti septintąjį straipsnį E, spalio 11 tas buvo e, padaryta ir 8 straipsnis dėl duomenų bazės, e, be pat priedo prie duomenų bazės 25 spalio buvo pateiktas pasiūlymas pirmininkaujančiai šaliai. Du svarbus klausimai yra apriepties keitimas ir duomenų bazė dirbama šioje srityje. Parlamentas keletą kartų išreiškė savo tvirtą poziciją laikytis įsipareigojimų, siekti susitarti dėl viso reglamento, pirmininkaujant e, dabar Slovakijai. Ir aš tą akcentavau susitikęs e, su Korepero atstovais, su 28 valstybių narių atstovais prieš keletą savaičių. E, toliau kolega Tamburano rašo, jeigu dabartinės e, mūsų pastangos e, duos rezultatų, kaip tikimės, ketvirtasis sustikimas vyks gruodžio 16 dieną, o jeigu ne, kitų metų pradžioje, kai perims pirmininkavimo Malta. Toliau svarbiausiai dalykai E, masto keitimas, apriepties keitimas. Darybos e, vyksta toliau, susitarta beveik dėl visų elementų, išskyrus dviejų. E, dėl tvarkaraščio. Trims kategorijoms produktų, kurie numatyti dabartinėje pro... direktyvoje. Trys kategorijos greit vidu, spartus greitis, vidutinis ir didelis greitis. E, dėl tvarkaraščių yra kalbama ir toliau galutinė data proceso šito mas, masto keitimo turi būti taip pat nustatyta tolesnių darybų metu. Dabar duomenų bazė. Darybos pažengusios yra dar toliau, susitarta dėl visų svarbiausių dalykų, išskyrus tam tikrus. Pirmiausiai, techninių dokumentų išsamų sąrašas, e, kuris susijęs su reikalavimų vykdymo dalies pagrindiniais akcentais. Kitas e, klausimas modalumas rinkos priežos institucijos e, prašo tiekėjų atitinkamų techninių dokumentų, kad būtų galima vertinti atitikties laikymasi. Ir trečias dalykas e, siekis. E, siekis eliminuoti per viršinės nuostatas. Dėl to darbas vyksta taip pat. Ir trečias svarbus dalykas. E, labai svarbus yra tarp institucinis aspektas rengiant šį e, dokumentą. Tai yra susijęs su deleguotaisiais ar įgyvenimo aktais. Kaip žinia, Europos parlamentas gali e, įgyven, taikant deleguotojų aktų procedūrą, atlikti priežiūrą ir vetuoti deleguotą aktą, tačiau negalime gyvenimo akto vetuoti. Taip e, yra pagal e, dabartinę direktyvą dėl energetinio efektyvumo ženklimo. Naujas e, komisijos pasiūlymas, kurį dabar svarstome, pasiūlymas dėl reglamento numato galės per deleguotosius aktus. ir taip pat parlamentas savo pasiūlyme yra atitinkamai pasisakęs, parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui, kadangi dabartinis režimas yra pasiteisnės, tačiau taryba savo lakrytį išreikštame bendrame požiūrėje, lakrytį pernai, pakeitė beveik visus e, deleguotus aktus įgyvenimo aktais ir tai reiškia, Europos parlamentas nebeturės galimybių vetuoti tam tikrų priemonių pagal naująjį reglamentą. Europos parlamentas ir taryba po to yra sudarę tarp vyriausybinį sutarimą dėl geresnės teisėkuros, tas padaryta prieš keletą mėnesių ir Europos parlamentas sutiko su tuo, kad valstybių narių ekspertai dalyvautų rengiant deleguotuosius aktus. Tai yra naujas sprendimas mes e, netgi galėjome pritarti sutrumpinimui e, rengimo, bet kol kas tai dar nėra iki galo apibriešta. Kai kurie iš jų pastebėjimų yra mano asmeniniai, kai kurie e, pranešėjo. Bet svarbiausia yra tikriausiai tai, kad per na, paskutinį trišalį posėdį ir per sustikimą su ambasadoriumi Slovakijos Mikovčin taip pat uh, susitikęs su Koreper ambasadoriais prieš mėnesį. ITRE vadovas, tai yra aš, labai aiškiai pasakiau, kad parlamentas pasakė, e, kad, kad parlamentas negali priimti e, tarybos pozicijos dėl deleguotojų aktų, kurie dabar nau, naujausia suformuluota. Ir mes turime labai rimtų priežasčių tam. Istorinė patirtis, komisijos pasiūlymas, mūsų uh, E, pritarimas tam, kad rengiant deleguotus aktus dalyvautų ekspertai, anksčiau to nebuvo, ir sutrumpinimas e, rengimo laikotarpio. Šešėliniai pranešiai šiandieną vėliau susitiks tam, kad apsvarstytų e, šį klausimą, atsižvelgiant į tai, kas pasiekta per pastarąjį mėnesį pirminkant Slovakijai. Ir jeigu negalėsime išspręsti visų problemų, tai tuomet Malta, kuri perims pirmininkavimą, turės spręsti šį klausimą, bet būtų kur kas e, patogiau, e, jeigu Slovakijai pirmininkaujant mes pasiektume e, rezultatų. Taigi tiek. Ar dar kas nors nori iš šešėlinių pranešėjų pasakyti? Mūsų šešėlinio pranešėjo nėra, bet jeigu norėtumėte ką nors pasakyti, tai galbūt ponas Roil Ar norite ką nors e, pasakyti, ponia Vering, Aldė atstovė? Norite ką nors pasakyti? Jūs viską labai aiškiai e, pasakėte, ponė, pirmin, ponas pirmininkė, viską labai labai aiškiai išdėstėte. Ačiū kolegos. E, tiek informacijos apie e, pirmasis trišalis darybas dėl energijos ženklinimo. Ponas Tamburano yra atsakingas už šį klausimą. Toliau apivartiniai taršos leidimai Frederik Federle rengia pranešimą. E, Įtre komitete bus balsuojama, bet taip pat e, aplinkos saugos komitetas ir diskutuos ir balsuos dėl šio klausimo. E, Mums, mūsų komitetui e, taip pat labai aktualus šis klausimas. Prašom, pranešėjau, kreipiuosi į Jūs, pristatykite šį klausimą. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip visi žinote, e, balsuota buvo spalio 13, sugebėjome surinkti plačią daugumą, paremenčią įtrę poziciją dėl ATL daugiau negu aš net ir galvojau. Tai suteikia mums įgaliojimus pristatyti mūsų komiteto nuomonę ir Envi komitete. Džiaugiuosi, kad e, aplinkos komiteto e, komanda teigiamai žiūri į mūsų poziciją. Yra jau keletas e, pranešėjo parengtų kompromisinių pasiūlymų remiantis mūsų poziciją. Yra dar ir neišspręstų klausimų. Šiandien per šešėlinių pranešėjų susitikimą e, tikimės pasiekti e, kai kurių e, kompromisų dėl linijinio mažinimo. E, E, koficento mažinimo, dėl vadinamojo e, Dankano koficiento ir taip toliau. E, nors galtinių išvadų nepadaryta, bet per šešėlinių pranešėjų sustikimą įtarė pozicija buvo svarstyta. E, padarėme šiokios tokios pažangos, kalbant apie lėšas, tai pasidaliamoji kompetencija. Taigi man toliau reikės konsultuoti su šešėliniais pranešėjais iš EPP, SND ir ALDE frakcijų. Tai padarysiu kitą savaitę, e, kad galėtume atsižvelgti į tuos naujosius elementus dėrybose, kurių kol kas dar nesame apsvarstę. Aš taip pat e, bandau dirbti konstruktyviai, e, bandyti rasti pusiausvyrą tarp to, ką mes e, savo tarpe aptarinėjame siekiant kompromisinio rezultato nes galų gale mums reikės užsitikrinti ne vien komiteto paramą, bet ir parlamento plačią paramą. E, kol kas e, reikia mums neof, neoficialiai apsitarti, e, kaip toliau elgtis, kai Envi jau savo nuomonę pateiks, ar iš karto pradėti trialogo posėdžius, ar elgtis kaip nors kitaip. E, mums atrodo, kad Envi pakankamai atsižvelgia į mūsų pozicijas, bet dėl to reikia dar apsispręsti ir tik tai tada apsispręsti, ar eiti tiesiai į plenarinį posėdį ar ne. E, e, yra priežasčių, pagrįstų priežasčių, kodėl mums nereikėtų neskubėti eiti į plenarinį posėdį E, antra, vertus, jeigu bus galimybės e, veikti sparčiau, taip ir turėtume e, veikti, išvengiant trialogo. Kol kas aš laukiu konsultacijų su savo šešėliniais pranešėjais, kad galėčiau toliau dirbti su Envi komitetu. Reikia pasakyti, kad neišspręstų problemų dar yra nemažai bet kol kas e, į mūsų nuomonės žiūrima pagarbiai ir iš tikrųjų galima tikėtis kompromisinių pasiūlymų ir iš Envi komiteto pusės. Envi komiteto šešėliniai pranešėjai susitiko jau tris kartus, šiandien jau pereinama prie reikalo esmės. E, džiaugiuosi, kad e, komitete balsuota buvo teigiamai, kad mes laikomės darbų grafiko Jeigu būtume atsilikę nuo jo, tai aš nebūčiau turėjęs pakankamai įgaliojimų, kalbėdamasi su Envi komitetu, kalbėti apie tai, kaip reikėtų dirbti toliau. Pirmininkas, dėkoju, ačiū už ataskaitą šiuo klausimu. Žinome, kad darbas buvo sunkus, puikiai tą suprantame, dirbate ir politinėse frakcijose su šešėliniais pranešėjais, darbas ilgas ir sunkus. Visi žinome, kad e, čia atsakomybė mums tenka draugė su aplinkos komitetu pagal 54 taisyklę. Ponas Rūbik. E, dėkoju, ypatingai noriu padėkoti pranešėjui. Man atrodo, kad mūsų komiteto pasiūlymai puikiai subalansuoti, apriepia ir atliepia visus interesus, teikiame objektyvų, subalansuotą pasiūlymą, neina kalba vien tik tai apie anglės nutekėjimą, bet ir apie darbo vietų nutekėjimą, e, inovacijų nutekėjimą, praradimą ir investicijų praradimą. E, Tai jeigu norime išlaikyti stiprią Europos socialinę struktūrą, turime užtikrinti, kad ir Europos pramonė bus stipri. E, 20 procentų iki 2020 metų vargu ar yra įmanoma, mums reikia 30 procentų iki 30, tai padės sukurti daugiau darbo vietų ir mus sustiprins. Taigi, kai derimės su aplinkos komitetu, turime siekti, kad ATL leidimų pajamos turėtų patekti į modernizavimo fondą. Tai reikštų daugiau naujų, naujų darbo vietų, daugiau investicijų, E, tie pinigai neturi būti suvartoti, pravalgyti, bet skirti investicijoms, e, kurios padėtų siekti CO2 išlakų mažinimo tikslų. Ir turime nesusikurti savo papildomų problemų. Čia reikia akcentuoti būtent modernizavimo fondo e, veiklą. Apie tai reikia kalbėti plenarinėme posėdyje, kad visi galėtų pareikšti savo nuomonę. Problema ta, kad tikrai reikia bandyti išvengti nedarbo skatinimo atvirkščiai. Reikia kurti naujas darbo vietas, e, paremant tas pramnešakas, kurios yra ekologiškiausios ir moderniausios. Pone Nibler. Aš norėčiau pratesti nuo to, kuo baigė ponas Rūbikas. Aš prieš tai dėkoju mūsų pranešėjui už suteiktą informaciją apie dėrybas. Noriu akcentuoti, kad e, įtrė pozicija privalo būti e, tvirtai pateikiama Envi komitete. Mūsų pranešėjas puikiai e, čia pasidarbavo, puikiai dirbo taip pat ir mūsų e, frakcijoje. Svarbu laikytis savo pozicijos. E, yra tam tikrų vietų, kur mūsų požiūris skiriasi nuo Envi komiteto požiūrio, Reikia bandyti išlaikyti mūsų pramonę, e, o nesiekti, kad gamyba būtų perkelinėjama kitur. E, mes žinome, kad daug konkurencijos yra ir už Europos ribų. E, Gražus tikslai yra gerai, bet turime siekti ir savų interesų apsaugos. Taigi dėkui, kad įtraukėte visas frakcijas į savo darbą, tai puiku. Ačiū už e, šių dėrybų koordinavimą. Puik, puikiai atliktas darbas. Dėl to, kaip e, dirbsime toliau, žinoma, viskas priklausys nuo, nuo e, balsavimo Envi komitete rezultatų. E, jeigu paaiškės, kad jų požiūris e, mūsų netenkina, tai tada reikia eiti į plenarinį posėdį. E, ir visada geriau dėrėtis, jeigu žinote, kad galite tiesiai eiti į plenarinį posėdį, tada dėrybose, tame tarpe ir su taryba, jūsų pozicija bus stipresnė. Tad aš sakyčiau, kad reikia į plenarinį posėdį komitetą eiti ir ieškoti parlamento daugumos, o ne vien komiteto daugumos. Bet palauksime, kaip balsuos Envy. Ponas Roilė. E, dėkoju. E, aš pritariu pranešėjui, kad turime e, veikti sparčiai, turime šiokį tokį privalumą, turime savo stiprią poziciją, turime tam tikrų kompromisų pasiekę. Ir reikia mums pramoniai palikti tam tikros e, erdvės manevrui dėl ATL įplaukų paskirstimo. E, aš manau, kad e, galtinai balsuojant parlamente dėl tokio svarbaus reikalo negalime neatsižvelgti į kitų komitetų nuomonę. Bet aš manau, kad dėrybų pabaigoje vis tik reikia balsuoti plenarinėme posėdyje. Pirmininkas, e, kaip ir kiti kolegos, e, aš noriu pasidžiaugti, kad pavyko pasiekti kompromisą po ilgų diskusijų mūsų komitete ir kad tas e, kompromisas subalansuotas, yra pusiausvėra tarp atskirų politinių frakcijų. Mes e, kalbame apie tai e, dėl to, kad norime savo pranešėją paraginti griežtai laikytis mūsų komiteto pozicijos. E, žinome, kad jūs tikite ją, bet norime dar jūs paskatinti ir paraginti, nes kai kurie iš mūsų dirba ir Envi komitete ir žino, kad ten atmosfera kiek skiriasi nuo mūsų komiteto. Ir mes žinome, kad jums dirbti sunku. Dabar kalbant apie galimą balsavimą plenarinėme posėdyje. Europos parlamente yra taisyklė, nors ir nerašyta, ji daugiau paprotinė, kad e, jeigu remtis 54 taisyklę yra dirbama ir du komitetai tarpusavėje bendradarbiauja, tada reikia eiti tiesiai į plenarnį posėdį. Nes per balsavimą Envi komitete po balsavimo pabaigos labai bus sunku pasakyti, ar rezultatas mums bus pakankamas ar ne tai tikriausiai pravarčiau būtų sakyti, kad galtinis balsavimas prieš Europos parlamento įgaliojimus dėrėtis dėl šio klausimo turi būti patvirtintas e, plenarnėme posėdėje. Bet kuriuo atveju labai ačiū Jums už Jūsų veiklą ir dabar, aišku, steiksiu Jums žodį, ponė pranešėjau. Dėkoju kolegoms Rubik Nybler, Royal ir Jums, e, ponas Buzekai už jūsų malonius žodžius, dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams už jų indėlį. Aš nuolat e, per dėrybas kartojau, kad e, galtinis rezultatas turi būti priimtinas e, visiems, ne visada, tačiau lengvai sukramtyti ir dar praryti tą galutinį produktą. Kai kurios dalis yra sklandesnės, lengviau priimtinas, kitas ne taip. Ir labai svarbu, kad frakcijos jaustusi prisidėjusios prie kompromiso. Jeigu taip nėra, tai kokia yra prasmė siekti tokių kompromisų. Tai tiek. Ačiū už pastabas. Aš tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai tikrai pritarė visoms išsakytoms mintims. Kita savaitė laukia dar konsultacijos. E reikalas tas, kad e, dirbant pranešėjų reikia atsižvelgti ne vien tik tai savo frakcijos nuomonę, bet ir e, siekti bendros daugumos komitete. Aš labai dėkoju už puikų dialogą ir už jūsų pasiūlymus dėl kompromisu. Dėkoju Jums, ponė pranešėjau. Ačiū Frederikai. E, baigiame aptarinėti šį darbo atvirkės punktą. Kitas punktas, septintasis, apsilankimas ITER. Jis įvyko spalio 24 dieną. Ta dabar kolegų vardu. Eugen Freund, Klar Moody, Miroslav Poche ir Flavio Zanonato E, yra keturi kolegos dalyvavę šiame e, vizite. Tai nežinau, jūs vienas po kito turbūt norėsit pakalbėti. Kolega Freund. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu išsakyti iš pat pradžių tokią e, frustraciją mes turbūt kalbėsim apie pačią iš tokią sofistiku, labai sofistikuotą aukštąją technologiją, jos padėtį. Ir aš čia turiu mūsų apsilankimo video. Ten mes filmavom visas tas vietas, kuriuose lankės, lankėmės. Ir man buvo pasakyta, kad 21 amžiui čia šioje salėje neįmanoma parodyti to, to video filmuko. Tad kalbu apie spragą, kurią mes turim užpildyti, kai mes kalbam apie technologiją. Bet to jūs, ponė pirmininkė, turbūt girdėjot, kad aš šiaip jau ketinau pradėti savo pasisakymą nuo to filmuko video kad e, norėjau pasakyti sakinį, kad e, iš tikrųjų čia maš, kalbam apie mašiną, kuri daugiausia sudegina daug, milžiniškas sumas pinigų. Uh, Taip, iš tikrųjų, delegacija ITER lankėsi spalio 24-ąją. E, Kristian Eiler, e, Flavio Denonato dar, e, Jakob Dalundė iš grinųjų, žaliųjų frakcijos lankėsi be jūsų minėtų kolegų, bet to ITER tarptautinės organizacijos direktorius, ponas Švemer, ES e, agentūros atstovas. Tie du ponai tikrai nemažai laiko mums skyrė ir paaiškino mm, visus to eksperimentinio reaktoriaus užkaburius. Tad jeigu viskas e, veiks pagal planą, tai mes e, manom, kad tada ITER jau greitai pradės gaminti uh, labai daug saugios žalios energijos. Tačiau yra trys išbandymai. Pirmiausia, technologinis išbandymas, kuriant reaktoriaus šerdį, po to integruoti reaktoriaus visus komponentus tas antras išbandymas ir trečias - tarptautinis bendradarbiavimas, nes mes kalbam apie projektą, kurį valdo ir finansuoja ES, e, Indija, Japonija, Kinija, Rusija, Pietų Koreja, JAV. E, tarp jų mm, ES moka 45 mm, procentus lėšų, kitos maždaug po 9 procentus. Taip, mes visi žinom, kad daugia šališkumas teoriškai labai gražų žodžiai, tačiau praktiškai tai gali reikšti daugybę kliūčių. Taip buvo ir ITER atveju. Daugelį metų tas projektas nebuvo e, tinkamai e, valdomas, nebuvo nustatyti aiškus prioritetai, e, reformų užmojai. To reikėjo. Tad dabar imta žingsnių pirmiausia pradėta nuo sprendimų prieimimo procesų, atskaitomybės klausimų, po to dabar jau numatytos realistiškos datus, e, dabar jau numatyta 2025 metų data vietoj 20 dėl plazmos tų e, operacijų ir kitos datos dėl būtent reaktoriaus e, tam tikrų veiksmų mes tikimės, kad e, tos datos tikrai bus pasiekiamos. Be to, kalbama apie tai, kad reikia geriau įvertinti išteklius, kad būtų galima pasiekti tikslus, e, stebėti jėgainės veikimą, tad visus tuos žingsnius tek žengti. Toliau reikės atlikti nepriklausomą projekto stebėseną, gerinti įvairius projektus. Na, o Europos Sąjungos, e, Europos Sąjunga atsako už tris žingsnius. Pirmiausia, už patį ITER projektą, kada rašė mieste. Antra, bendradarbiaujant su Japonija dėl vadinamojo platesnio požiūrio. Ir trečia, kitos kartos e, reaktorių, reaktorius. Tačiau kalbama apie laboratorijas, įmonės, joms iš tikrųjų nemažai galimybių atsiveria, nes čia tikrai galima kalbėti ES šios ryties e, pramoninę bazę. Bet, kaip jau sakiau, visas šitas projektas labai sudėtingas. Buvo sunkumų, bet dabar darbas toks uh, matomas, aiškus, aš norėjau jums tą parodyti. Ir iš tikrųjų reikia siekti, kad e, visi darbai tikrai ir toliau būtų atliekami teisingai. Ačiū kolegai, jūs tikrai mane išgazdinot, paminėjęs tam tikras datas 2035 metus, čia jau aš nebesulauksiu turbūt tos datos. Pone Klermūdi. Ačiū. Taip mes laukiam, kaipgi bus 35 metais. Pritariu kolegos komentarams. Jis sako, kad visą kitą paliks mums e, papasakoti, nežinau, kiek čia dar pasakoti. Iš tikrųjų, tai nepaprastas projektas ir tikrai gaila, gaila, kad negalim pasižiūrėti to video filmuko, kurį kolega parengė, nes e, iš ties stebėtinų rezultatų pasiekta ten. Bet kartu visą tai rodo, ką mes galim pasiekti pasauliniu lygiu, turiu galvoje klimato kaitos klausimą, nes tas projektas ir su tuo susijęs. Tad mes iš tikrųjų uh, Taip, darom jau konkrečių žingsnių, turiu galvoje Paryžiaus klimato kaitos susitarimą. Ir čia kalbam apie konkretus pre, projektą, kuris tikrai galėtų, kuriuo galėtume atrasti klimato kaitos, energijos apsirūpinimo e, klausimų sprendimo raktas. Tai galėtų būti tas projektas. Tad, aišku, projektas nėra paprastas ir niekas šiaip jau nesitikė, nes čia vėlgi kieta fizika susijusi su šituo projektu, bet dabar projektas veikia. Yra numatytos aiškios, realistiškos datos, laiko terminai. 2015 metais dėl to buvo pakeistas veiksmų planas. Tad dabar turim tam, tikras, tam tikrus e, rodiklius, tam tikrus etapus, į kuriuos galim orientuotis. Dabar kartu numatytas didesnis viso šito proceso stebėjimas, geresnis stebėjimas, atsakomybė geriau numatyta. Ir čia aš turiu galvoj ne vien tik tai E, finansinius įnašus, e, kuriuos reikia stebėti, bet ir e, kitokią formą atliekamus indėlius. Na ir be to kalbam apie kitų šalių įsitraukimą į projektą. Ir labai svarbu, kad tomis, tais indėliais į projektą pasiektume tikslų. Aišku, tebėra klausimų, tokių kaip 2025 metų numatyta data, kad bus pasiektas tas plazmos fizikos e, įgyvendinimo mm, tikslas, kiti dalykai, e, apriepties projekto e, klausimas tebelieka, kas bus daroma iki 25 metų ir kartu viso šito projekto stebėjimas. Baigdama pasakysiu, e, pakartosiu tai, ką jau sakė kolega, mes neturėtume tiesiog išleisti bendros šito projekto vizijos. Turiu galvoje ne vien tai, mes, ko mes norim pasiekti pačioj pabaigoj, bet e, svarbu ir tai, ko mes išmoksim, kokių, kokios patirties uh, sukaupsim per visą šį projektą. Nes mes taip, čia tikrai daugybė dalykų paminėtina, robotikos klausimai mažųjų, ypač vidutinių įmonių mm, potencialas ar potencialas, kurios, kuris joms atsivers, viso to tikrai galim pasimokyti iš to. Labai ačiū. Toliau kolega Miroslavas Pohė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir norėčiau vėlgi pasisveikinti pirmą su kolegomis. Aš šiais metais buvau pranešėjęs e, dėl pranešimo skirto ITER atskaitomybės klausimams. Todėl apie tai ir kalbėsiu. Technologinė prasme, ITER projektas e, yra tikrai įstabus, jis nepaprastas ir kitais atžvilgiais. Ir tikrai reikia pripažinti, kokia pažanga padaryta, ypač per pastaruosius mėnesius, dėl to, kad pasikeitė projekto valdymas e, bet to Europos e, komisijos valdymo modelis šiek tiek pasikeitė ir dabar nau, nauj, nauja vadovybė šito projekto dabar orientuojasi į nustatytus tuos tam tikrus, nustatytas tas gairės, kelrodės. Ir čia labai svarbu mm, veikti diplomatinėmis priemonėmis įtar taryboje nes e, taip tikrai gausim daugiau galimybių ir galėsim pasiekti didesnę pažangą. Tam tikrais požiūriais, mano nuomonė, mm, skiriasi nuo e, kolegų. Pirmiausia, turiu galvoje didėjančias išlaidas, e, kurios atsiranda dėl vėlavimų ir kurios neišvengiamai atsiras, jeigu tiesiog nespės darbai būtų padaryti iki 25 metų. Tai viena rizika. Kita rizika susijusi su tarptautiniais ryšiais. Per diskusijas mes klausdavom, kiekgi stabilus yra mūsų partneriai, tokie kaip Rusija, Jungtinė karalystė po Brexito. Klausimas bus susijęs ir su JAV, galbūt e, prarasim vieną kitą partnerį. E, tokius ir panašius klausimus keliam. Be to skiriasi e, mūsų ir partnerių požiūris į energijos šaltinių mišinį O jei ateityje, sakykime, kurios nors mūsų valstybės narės priešinsis e, NATO branduoliniai energijai, tai bus sunku susitarti, pateikti argumentų dėl tokio projekto finansavimo. Tad mes turėtume atvirai apie tai kalbėtis kartu ir su šito projekto priešininkais. Labai ačiū už e, jūsų informaciją. Toliau Flavio Zanonatė. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo tikrai labai malonu apsilankyti Kadaraš, nes e, susidariau aiškesnį vaizdą apie šį sudėtingą projektą. Aš esu pats e, E, iš Padujos, e, chemi, chemi, chemijos inžinierius, mane domina šitie dalykai. E, nemažai metų dirbau Padujos meru. Ir prieš 30 metų kalbėjusi su fizikos profesoriumi ir klausiau jo, kadagi galėsim jau kalbėti apie tomų skaldimą. Jis sakė, 20-30 metų užtruks. Tiksliau, tai yra užtruks dešimtmečius atomų sintezė, o galutiniai rezultatai bus pasiekti, tam reikės 40 metų. Tad juo daugiau laiko Tad e, mes dabar kalbam apie šį projektą jau nebe kaip eksperimentinį, kuris e, atomų sintezės pagrindų gamina energiją, bet kalbam apie jėgainę, kuri dabar numaty, kurioje numatyta gam, gaminti energiją. E, dabar dėl įrangos vėl neaišku, daug kas neaišku, aiškus laiko terminai, neaišku, kiek tai kainuos. O ta sintezė galbūt vėlgi reikės laukti, nežinau, ar iki 2050 metų, ar dar iki kito amžiaus, kol tikrai galėsim pasinaudoti produktais. Aš čia netikiu mokslo stebuklais ir Ir, ir bent jau mūsų gyvenimo metu to nebus. Ne tai, kad aš čia priešinčiausi tokiam projektui. Bet aš tikrai matau, kokių papildomų rezultatų duoda tokie projektai. Turiu galvoje kartu ir sakykime, valstybės, na, kurios ten dalyvauja, Pietų Koreja, Kinija, Rusija, tai jau irgi savaime geras dalykas, nes čia galima kalbėti ir apie taikos elementą, kai šalis taikiai bendradarbiauja ties tokiais projektais. Tačiau žvelgiant į tą patį projektą iš pasaulinio atšilimo perspektyvos, tai vėl reikalai tada kitaip atrodo. Tada kalbam apie kažkokius įrenginius ir tada juos reikia sukurti ir įdėkti mm, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir per kuo trumpesnį laiką. Tačiau visas šitas projek projektas trunka jau ilgą laiką, daug kainuoja. O apsilankę vietoj matėm, kokios tos jautrios yra sistemos, bet kartu ir ta pati vieta, kurioje tie renginiai pastatyti mm, geologinė prasme gana pažeidžiama. kad tas projektas iš ties duos šalutinių rezultatų, bet aš nelabai tikiuosi, kad tas projektas duos realių apčiopiamų energijos rezultatų. Uh, labai ačiū kolegos nuostabios, puikios, labai įdomios ataskaitos. Jūs matėte daug įdomių dalykų, kaip girdėjome iš jūsų ataskaitai. Norėčiau paskatinti kitus kolegas. Prieš šešias savaitės kalbėjau su Dominiku ir istoriju generaliniu direktoriumi apie galimybę aplankyti TER, nes tai yra e, jo šalyje, Prancūzijoje. Ir jis surengė apsilankymą. Mes dar sutarėme, kad kitą kartą vėl bus surengtas apsilankimas po kelių savaičių, gal kitų metų pradžioje, nes jis ir aš norėjome E, kad apsilankytų maždaug 12, nenorėjome, kad tiek daug žmonių, 12 ar panašiai važiuotų geriau, mažesnėmis grupelėmis, po 6 ar panašiai. Komisija e, rengs dar kitų apsilankimų ir e, kolegos išgirdote ataskaitą, taigi kai kas turbūt norės vykti. Dar turime laiko, prašom. Labai trumpai norėjau Jums pasakyti tiems, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti e, mano vaizdo medžiagą ir aš sakiau, negalėjau dėl tam tikrų priežasčių jos parodyti. Aš ją e, įdėjau į YouTube YouTube ir mano vardu yra Freund vardu YouTube uh, nuoroda. Dviejų minučių trukmės tas filmukas maždaug ir pamatysite, kaip viskas ten atrodo. Galite pasižiūrėti po apsilankimo į ter aš pasižiūrėsiu, bus daug geriau. Ne vietoj apsilankimo. Dėkuoju kolegos, susitiksime vėl 15 valandą rytoj, kaip sakiau, balsuosime ir dirbsime kitus darbus. Dėkui.